turėti įtakos, na, praktiškai kiekvienam iš mūsų gali priboti mūsų suteisės. Kita vertus, jeigu brištis per siaurą, tai galime atsidurti situacijoje, kada e, šita problema nėra tinkamai e, reglamentuojama, kaip to tikisi intelektinių teisų turėtojai. Taigi apibrieštis gali būti begaliniai svarbi visai eilė dokumentų, kurie pasirodys vėliau. Dar turiu pridurti e, vieną pastabą dėl e, Demini e, temos, kurias palėtėte. Vėlgi, kai dirbsite e, su dokumentais, kas bus svarbu ir Europos parlamentui. Tai būtų būtinybė toliau paprastinti poveikio vertinimo procesus jau ir šiandien ES šis mechanizmas veikia, bet dabartinėje formoje jisai iš tikrųjų netlieka to vaidmens, kuris jam buvo skirtas. Jūs kaip žinote, mūsų politinė frakcija, tai yra EPP, e, pasisako už, nepriklaus, už tai, kad nepriklausomos institucijos atliktų poveikio vertinimą. Tam, kad šių vertinimų kokybė pagerėtų ir taip pat pagerėtų pats teisės aktų taikymas. E, ir Šią prasme, gal žinote, ką planuoja Europos komisija ateityje, ar galime tikėtis netolimai ateityje kokiu nors pasiūlymu iš komisijos šiame sektoriu? Ačiū. Toliau panevyksta. Labai ačiū. Komisarė Barniem, tikrai mes šiltai sveikiname Jūs Teisės reikalų komitete. Mes tikimės, kad ne kartą dar Jūs matysime, kadangi e, susikaupė daug klausimų iš jūsų srities, e, klausimų, kuris jūs kuriuojate. Taigi mes tikimės su jumis pasimatyti greitai. Na, o dabar kaip e, vienas iš stovių darbo grupės, kur dirbo su autorinėmis teisėmis, aš susitikinėdavau su įvairiom interesų grupėm, su rašytojais, su teisų turėtojais, su, su leidybos bendromis ir panašiai. Nuo pat uh, savo darbo pradžios ir daugelis šių pabrėžia, na, iš esmės tos pačius dalykus. ES šiais metais vis dar neįmanoma, pavyzdžiui, uh, sukurti e, muzikos e, teikimo muzikos instaliavimo paslaugų online režimu, e, kas leistų milijonams vartotojų e, pasiekti šitą muziką, šitos įrašus. E, daugias kompanijų, kurios norėtų tik tokias paslaugas, yra įstikinusios, kad, jos, e, kad jų paslaugos sudomintų. E, E, daugelį klientų ir jie būtų pasirinkę mokėti šias paslaugas. Tačiau dabar problema yra ta, kad reikia derinti šitus reikalus su šimtais organizacijų besirūpinančių autorinėms teisėmis įvairiose valstybės narėse ir galų gale, jeigu visom šiam organizacijom būtų išmokėtos, e, išmokėti tinkami honorarai autorinių teisų mokesčiai, tai paprasčiausiai patiem autoriam nieko nebeliktų arba kaina būtų tiek didelė, kad niekas nebemokėtų šios paslaugos. Taigi klausimas būtų, kaip šių transakcijų e, kaštus sumažinti, kadangi mes kalbame apie vieną bendrą skaitinę rinką, tačiau e, be sutvarkymo šito mechanizmo mes niekada nesugebėsime sėkmingai kovoti su piratavimu. Ir, e, E, tokiu būdu be abejo kultūrinėme sektorija bus prarasta nemažai darbo vietų. Taigi, ponė komisarė, būtų išgirsti įdomu iš jūsų, kokiu iniciatyvu ketinate imtis tam, kad e, būtų sėkmingai sukurta viena bendra skaitmeninė rinka, kuri veiktų ir kuri turėtų kaip ir veikti 2010 metais, bet jų, jos kol kas nėra nekvapo. Ačiū, ponė Lichtenberger, prašau. Ačiū. Dėkoju komisarui už įžanginius žodžius. Jo pasisakymas buvo labai gerai struktūrizuotas, labai tikslus. Problemos dėl vertimų. Viskas tvarka? Taigi dar kartą dėkoju komisarę už įžanginį pasisakymą. Ir norėčiau pridurti šalia to, ką Jūs sakėte. Kalbėdamasi su ES piliečiais šiais klausimais, kalbant apie prekė ženklo apsaugą, apie ką jūs irgi kalbėjote, aš jaučiu, kad tiesiog yra kitaip pasikeitė suvokimas Europos piliečių viskas, būt, viską galima būtų pailustruoti Barbės istoriją. Vartotojai man teigia, kad mielai pirktų ir paremtų tuos prekės ženklus, tačiau prekės ženklai turi prisimti savo atsakomybę. Tos įmonės turi garantuoti kokybę, turint omenyje tai, ką jie gamina. Nes jeigu galiu įsigyti tokios pačios kokybės prekę ir juodojoje rinkoje, tuomet aš tą matyti ir padaryčiau. Ir dėl to aš norėčiau teikti, kad prekės ženklo turėtojai privalo atkurti klientų pasitikėjimą. Jie privalo tikrinti produktus prieš teikdami juos į rinką. Ir esu taip pat delegacijos su Kinija nare, narė. Ir Čia matau daug įvairių trūkumų, kalbant apie prekių importo ar reimportuojamų prekių kokybę. Taigi norėčiau paprašyti, kad į tai būtų atsižvelgta. Nes na, turėti prekė ženklą nėra toks savaiminis tikslas. Tai turi būti susiję su tam tikra pridėtinė verte, teikiant informaciją ir panašiai. Tačiau jeigu vartotojai tos informacijos negauna, tos vertės nejaučia, tuomet uh, nieko sėkmingo mes nepasieksime netgi primdami naujus teisės aktus šioje srityje. Taigi reikia to nepamiršti tolesnėme darbe. Nes matau, kad pastaraisiais metais iš principos pasikeitė mąstysena ir vartotojų pasitikėjimas tikrai yra smarkiai smukęs. Ir jeigu taip yra, tuomet panašu, kad tai pažeis Europos vidaus rinką kur kas labiau nei pati prekė ženklų apsauga. Ir šiek tiek mane nustebino, kai jūs teigiate, kad nenorite daryti skirtumo tarp įvairių intelektinės nuosavybės teisių. Matyt, reiktų jums dar geriau apie tai pamastyti. Nes pirmiausia, teisinis turinys skiriasi, kalbant apie prekė ženklą, intelektinės nusavybės teisės, patentus, autoriaus teisės. Turinys yra labai įvairus, skirtingas. Ir mes pasieksime rezultatų tik tuo met, jeigu diferencijuosime tos skirtingus tipus. Dėl to norėčiau uh, jūs perspėti ir nekišti visko po intelektinės nuosavybės teisių antraštę, nes reikalinga daryti skirtumą. Tai būtų mums labai svarbu, tai tiesiog palengvintų ir mūsų teisėkuros darbą. Na ir dar norėčiau gauti iš jūsų atsakymą. Iš tai kokį klausimą. Baudžiamojoje teisėje Būdžiamosios teisės rytyje kiekviena valstybė narė yra įsikibusi savo teisės aktų. Gal galėtumėte e, pateikti mums naujasnės informacijos, kokia dabar yra situacija, nes žinome, kad valstybės narės jau lyg ketina, ket, siūlo labai skirtingus e, pasiūlymus ir kaip jūs ketinate su ta situacija susitvarkyti. Na ir dar norėčiau, kad intelektinės nusibės teisės, teisėse būtų daroma diferenciacija. Na ir dėl, teisės, dėl, dėl darbo vietų kūrimo, aišku, kūrybinė pramonė sukuria nemažai darbo vietų, tačiau kūrybinėje, kūrybos pramonėje dažniausiai žmonės dirba pagal laikinas darbo sutartis. Tos darbo vietos nėra uh, nuolatinės, bet turime pasirūpinti, kad žmonės galėtų padoriai užsidirbti iš, iš tokių darbų. Ačiū, ponas Engstrem. Ačiū. Man buvo labai malonu girdėti jūsų žodžius, teigiant, kad komisija nori kažką padaryti ir aš sutinku, kad tai yra svarbis rytis, kurioje reiktų padirbėti tiek kultūrinė prasme, tiek kitomis prasmėmis. Tam, kad 21 amžiuje kultūrinis paveldas būtų prieinamas ir tai naudinga ir kultūrai, tai taipogi naudinga, naudinga ir tam, kad na, žmonės galėtų užsidirbti šioje srityje. Na ir iš to, ką jūs sakėte, man susidarė įspūdis, kad ketinate teikti, spre, siūlyti sprendimą remiantis kolektyviniu valdymu. Norėčiau jūs perspėti, tai gali su, sukurti pasipriešinimą iš žmonių, kurie dirba internetu. Nes jeigu toms surinkanč, toms bendruomenėms suteiktumėme tas teisės, tuomet jos turi, jos gaus teisę prieiti prie tų darbų ir aišku, kolektyvinis licencijavimas išspręstų problemas E, kuriant bibliotekas ir panašiai, tačiau tai prieštarautų paprastų piliečių interesams, dirbantiems e, internetu. Ir aš čia išvelgiu tam tikrų problemų, jeigu bandysite pasiek, siekti konsensuso šioje srityje. Na ir dabar štai koks būtų mano klausimas. Ar ne, nemastėte apie tai, kad sprendžiant šią problemą, e, taikant įstatyminės išimtis ar nebūtų įmanoma numatyti prievolės teisių turėtojams pagal tam tikrą sistemą, kuri egzistuoja. numatyti tokias išlygas. Geringerdi Odenberg. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums, ponė komisarė. Padėkoti už Jūsų įžanginį žodį. Man regis, jog galima teikti, kad politinę viziją Jūs turite ir ta vizija lydi taip pat ir noras veikti, veikti labai konkrečiai. Ne visada tuos du dalykus yra lengva suderinti ir pasiekti reikiamos pusiausvyros tarp atskirų pozicijų, nes kai kuriais klausimais matome, kad skirtingų pozicijų esama. Dėl to sprendimo ieškoti kartais būna labai sunku. Tad norėčiau palinkėti, kad būtumėte iš tikrųjų paskutinis komisaras, dirbantis prie šio klausimo, nes mums taip pat reikia rezultato. Aš manau, kad tikrai mums pasisekė, kad jūs būtent taip formuluojate savo misiją. Europos patento klausimas. Iš tiesų, jeigu mes norime, kad ES ekonomika atrastų augimo gebėjimą, mums reikia to patento. Svarbu, kad būtų išvengta susiskaldimo e, šioje srityje. Tai neskatina vieningos rinkos kūrimo. Tas patento klausimas jau ant komisijos stalo guli seniai, tad dabar jau galgi bus atėjęs laikas rasti sprendimą. Tai aišku nepriklauso vien nuo komisijos ir parlamento. Žinome, kad svarbiausias klausimas šiuo atveju bus sprendžiamas taryboje. Tai tikiuosi, kad rezultato pasieksime. Antras. Autorių teisės. Ko gero, jos bus nagrinėjamos, kalbant apie intelektinę nuosavybę. Ir tai bus tas klausimas, kaip kiti kolegos minėjo, tai bus tas klausimas, kuris kelia labai daug aistrų. Tiek kalbant apie retuosius kūrinius, tiek apie kitus dalykus. Aš manau, kad kai kas iš šio, šio klausimo aspektų gali būti sureguliuoti lengviau, tačiau šiaip ar taip, manau, kad Svarbiausia yra tai, kad kolektyvinis autorių teisų valdymas turi būti žymiai skaidresnis. Pritariu, jog reikia siekti pusiausvyros tarp tų dviejų reikalavimų, kurie yra prieštaringi. Pirmiausia, svarbu, kad būtų tinkamai ginamos autorių teisės. E, ir čia dėl to nėra jokios abejonės. Kuriejų, išradėjų E, teisės turi būti gydamos. Tačiau kita vertus vyksta kultūros vartojimas, vartojimas, kuris buvo nežinomas seniau. Teisų turėtojų atsiranda ištisi milijonai. Ir sakoma, kad tai yra netgi pagrind, viena iš pagrindinių teisių - apginti tas jų teisės. Aš dalyvau viename iš posėdžių, kur buvo kalbama apie galimybę turėti prieigą prie tų kūrinių. Ir jeigu nebus siekiama tarp tų dviejų reikalavimų pusiausviros, galimybės apginti teisės ir galimybės naudotis tais kūriniais, tai rezultato nepasieksime. Nes senu, senusiuose teisės aktuose buvo kalbama apie tai, kad galima pasinaudoti teisminėmis struktūromis, kovojant prieš rinkos tam tikrus nukrypimus. Tačiau noriu pasakyti, kad to nepakanka. Juridinių instrumentų yra. Jie tik tai nebuvo taikomi, nebūtinai dėl blogos kažkieno valios, tiesiog reikia atsižvelgti į patį šio klausimo pobūdį, reikia laikytis modernaus, šio laikinio požiūrio, reikia turėti pakankamai fantazijos, ji turi būti ir technologinė, ir juridinė ta fantazija. Aš manyčiau, kad autorių teisės E, kai kuriuose šalyse buvo peržiūrėtos, jų valdymus buvo peržiūrėtos, tačiau autorių teisių instrumentų klausimas buvo keliamas mažiau. Aš manyčiau, kad mes irgi dirbome mažiau šiek tiek tais klausimais. Norėčiau dar pagirti jūs ir už tai, kad iškėlėte įmonių teisių klausimą. Mes turime statutą tų įmonių, kalbame apie komercinės tam tikras įmonių teisės, apie komercinį statutą, tačiau jis yra pernelyg uh, menkai pažengę, su tarpu, kai įmonės nužengė gerokai toliau, nes įmonių nebeišeina dažnu atveju valdyti tik nacionalinių pagrindų. Tad aš manyčiau, kad jūs teisingai darote vėl keldama šios klausimus Europos parlamente. Norėčiau paskatinti jūs ir toliau kelti įmonių vadovų atsakomybės klausimą. Moterų vaidmo taip pat yra labai svarbus klausimas. Į visą tai reikės atsižvelgti kooperatyvai, e, socialinės įmonės. Visa tai yra tie dalykai, tie klausimai, kurie mano supratimu e, Europos parlamento naujosios kadencijos metais nebuvo pakankamai keliami. Tad džiugu, kad jūs, ponė komisarė, tai darote. Dėkuoju. Ačiū, ponė Kalo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, Leiskite pasveikinti atvykusi jūs į mūsų komiteto posėdį. Malonu jūs čia matyti, malonu jūs girdėti, kalbantį tokiomis temomis, kurios mums yra tikrai širdžiai brangios, taip sakant. Ypatingai keliant intelektinės nusavybės klausimus. E, atėjau į posėdį ne tik pasidžiaugti tuo, ką nuveikiau, tiesiog džiaugiuosi jūsų komisijos teigiamų požiūrių ir subalansuotų požiūrių šios klausimus. Jūs leidote suprasti, kad e, tie klausimai bus keliami, bus dėl jų kartais ir aštrei diskutuojama. Rytoj jau bus diskutuojama dėl tų 122 pakeitimų, kurie buvo pakeisti mano iniciatyvos pranešimui. Žvelgdama į tuos pakeitimus, šiek tiek nustebau, nes e, supratau, kad siekiama atmesti e, internetinio piratavimo galimybę. Išklausiusi savo kolegų, manaugi priešingai, kolegos mano, kad tai būtų pasiekimas, jie tiesiog nori, kad būtų, kad tą klausimą internetinio piratavimo reikia kelti, kad reikia ieškoti sprendimų šiai problemai. Jie laukia, kad tie sprendimai būtų pasiūlyti. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad e, taip pat paminėjote ir kokią socialinę žalą daro internetinis piratavimas. Tai yra ta tema, kurią aš pateikiau visiems kolegams. Aš pasakiau, kiek prarandama yra darbo vieto. 2008 metais 186 tūkstančiai darbo vietų buvo prarasta dėl piratavimo. Daugiau negu milijonas 2010 bus prarasta dėl to. 2015 atsiprašau, bus prarasta per milijoną darbo vietų, dėl to, jeigu nieko nebus daroma. Mes negalime dabar krizės situacijoje nieko nedaryti, kad problema būtų išspręsta. Dėkoju, kad paminėjote šį aspektą. Aš e, esu įsitikinusi, kad kolegos visi nori šią. Uh, problemą spręsti, siekti, kad ekonominė situacija gerėtų. Aš nesuprantu, kaip galėtume leisti sužlugti daugeliui ekonomikos sektorių, e, nieko nedarydami. Tad aš manau, kad mums tikrai pavyks rasti kompromisus. Matome, kad kolegos supranta, kokia yra problematika. Niekas nesako, kad neegzistuoja internetinis piratavimas, kadangi nėra teisės aktų kovai su tuo. Niekas iš kolegų šitaip nesakė. Tad dėkoju Jums už Jūsų nuomonę šiais klausimais. Madam Kasteks. Ačiū, ponia Kasteks. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už jūsų dalyvavimą posėdį, už jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie ypač svarbius klausimus, prie kurių dirbs ir mūsų komitetas artimiausiomis savaitėmis. Aš taip pat norėčiau šiek tiek plačiau apsistoti prie intelektinės nusavybės vienu iš svarbiausių klausimų. Tai yra internetinė erdvė ir intelektinės nusavybės gynimas joje. Aš manau, kad mes visi suvokiame, jog internetas yra nauja terpė, nauja aplinka, kurioje atsiranda naujo tipo nusikalstamumas, naujų formų nusikalstamumas. Į intelektinės nusavybės požiūrių turime pasakyti, kad susidūrėme su, kalbėdami apie intelektinę nusavybę, turime pasakyti, kad susidūrėme ir čia su kūrinių padirbinėjimu. Turime kovoti su ta problema, turime užkirsti kelią šiems nusikaltimams internetinėje erdvėje, kad jie negalėtų tų padirbtų produktų, e, padirbinėtojai, kad negalėtų tų savo produktų platinti toje erdvėje. Internetas taip pat yra kaip jau sakiau, ir vieta naujai nusikalstamai veiklai ir nuo tos veiklos kenčia vartotojai. E, yra e, nurodomi klaidingi internetiniai adresai, yra, siūlo, yra nurodomi, pavyzdžiui, bankų e, puslapiai, e, kur yra e, skirti pirmiausia tam, kad būtų galima apgauti vartotojus, išgauti jų duomenis, juos apvokti. E, Aš manyčiau, kad tai yra tie klausimai, prie kurių svarbu būtų dirbti, svarbu būtų rasti priemonių, e, kurios būtų skirtos vartotojams apsaugoti. Nes tas, e, ta, ta nauja banditizmo forma tampa pavojinga. Ir dar svarbu paminėti dar vieną klausimą. Kūrinių piratavimo klausimą. tuo pažeidžiama nuosavybės teisės į kultūrinį kūrinį. Aš manyčiau, kad čia vėlgi reikia laikytis labai griežtos pozicijos, analizuojant šią nusikalstamumo formą. Svarbu neužmiršti ekonominių pasiekmių, kurių tas nusikalstamumas gali turėti, ir ekonominių ir socialinių pasiekmių. Buvo atliktos studijos, iš kuriuo aiškėja, kad taip pat prarandama labai daug darbo vietų. Daugiau negu milijonas darbo vietų yra didžiulis skaičius. Manau, kad šis klausimas yra pakankamai svarbus, kad nebūtų apsistota tik studijos parengimu. Svarbu, kad klausimai būtų nagrinėjami toliau, detaliau ir giliau, kad būtų galima kultūros ekonomikos klausimą nagrinėti dar detaliau. Kodėl aš keliu šį klausimą? Todėl, kad kultūros ekonomikos sektorius dabar patiria didžiulių sunkumų. Ar tie sunkumai nėra kompensuojami pažangos pasiekimais kitose e, kultūros ekonomikos sektoriuose. Ir tuomet galbūt būtų galima teikti, jog nėra būtina laikytis bendro požiūrio. Galbūt būtų galima nebekalbėti apie kompaktinių disko e, apsaugos klausimus, gal būtų galima nebekelti klausimų susijusio su autoriais, su teisų turėtojais gal būtų galima kalbėti kažkokią naują technologinę terpę. Norėčiau duoti pavyzdį, nes žinome, kad savo klientus prarado vinilinės plokštelės, taip vadinamosios, nes atsirado kompaktiniai diskai pakeitę vinilinės plokštelės. Kai atsirado spaustuvės, nebeliko knygų perrašinėtojų. Tai būtų dar vienas pavyzdys. Mes suprantame, kad technologiniai progresai dažnai atneša daugybę perversmų. Pradinė ekonomikos forma keičiasi. Tai dabar vėl susidūrėme su pasikeitimais, technologiniais pasikeitimais. Maničiau, kad turėtume nesipriešinti tiems naujiems dalykams, nesipriešinti tai kaitai, nes jinai yra neišvengiama, o turėtume tos procesus tinkamai suvaldyti. Turime likti budrus, vertinami, kokį poveikį tie pasikeitimai turės, kaip mes tai įvardinsime. Pavyzdžiui, turime direktyvą 2002 metų, kur kalbam intelektinę nuosavybę. Jis varstoma taryboje, tačiau yra tam tikro blokavimo ir tas svarstymas yra pristabdytas. Ten yra numatytos sankcijos už kūrinių padirbinėjimą. Yra kalbama taip pat apie tam, tikras, apie tam tikrą komercinę šakutę. Maničiau, kad ta šakutė turėtų būti apibriešta e, detaliau, nes aš manau, jeigu iš interneto pasikraunamas savo muzikos kūrinys nekomerciniais tikslais, tai komercinį poveikį būtų sunku įvertinti, kokį nuostolį, pavyzdžiui, patyrė kūrėjas. Tai, yra, tai tampa grinai fiktyvių klausimų. Tai aš manyčiau, kad svarbu yra ieškoti konsensuso tais visais svarbiais klausimais. Tačiau turime, manyčiau, laikytis to požiūrio, kai nekovojama su technologiniais pasikeitimais, o bandoma juos tinkamai suvaldyti. Dėkoju. Danke, Herr Kollege Čiovo, bitte. Ačiū turiu. Panas Ziobra. Komisarė, mes sudomė išklausėme jūsų žanginės kalbos. Jūs pabrėžėte kai kurias temas, tokias kaip, pažiūrėjau, intelektinės apsaugo, intelektinių teisų apsaugos klausimas, tai suprantama, tai, taip pat e, natūralu, kad kalbame apie pinigus cirkuliuojančią šioje ūkio srityje. Na ir aš dabar norėčiau užduoti kiek kitokį klausimą. Sprendimai, kurie jau yra priimti, dabar turėtų būti tiesiog geriau gyvendinami, mes apie tai turime pamastyti. Taigi mano klausimas būtų toks. Ar Europos komisija ketina ką nors padaryti, kad būtų geriau prižiūrima, kaip vykdoma valstybėse narėse paslaugų direktyva, kadangi tai yra svarbu mūsų paslaugų rinkos, e, mūsų paslaugų sektorius konkurencingumui. E, e, pasauliniu mastu ypatingai turiu menį tokias konkurentės kaip JAF arba Pietų Azijos, Pietų Azijos ekonomikas. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to, ką Jūs manote apie tolesnį energetinės rinkos liberalizavimą Europoje. Kai kurie žmonės teigia, kad tai būtų naudinga Europos vartotojui. Ar Jūs turite konkrečią nuomonę šio klausimu ir ar ketinate imtis veiksmų? Na ir trumpai, Jūs esate labai patyręs politikas e, europinėse klausimuose, taigi norėčiau, baigdamas Jūsų paklausti, ar ketinate imtis kokiu nors tolesnių veiksmų Europos komisijoje? kurie leistų pagerinti Europos paslaugų rinkos konkurencingumą, vėlgi lyginant su, tarkim, JAV ekonomika arba Kinijos ekonomika ir taip toliau. Ačiū. Labai ačiū. Na, dar vienas kalbėtųsi, po to steiksim žodį komisarui. Taip, labai ačiū. Ačiū komisarė, kad e, atvykote pas mus šiandieną. Aš turiu konkretų klausimą dėl patentų. Teisės komitetas e, nesiniai lankėsi Madride ir Ispanijos teisingumo ministras atsakė vieną iš mano klausimų štai kaip. Galbūt e, galima būtų apseiti be ispanų kalbos ir, pažiūrėjau, naujajame naujose patentuose naudoti tik anglų kalbą. Man įdomu būtų išgirsti, kokios nuomonės laikosi komisija. Ar komisija sutiktų, kad tik anglų kalba būtų vartojama naujo, nu, pavyzdžiui, Europos patentuose. Turint omeny, kad dauguma patentų jau ir taip e, sukurti anglų kalbą. Na ir galbūt būtų galima pakalbėti konkrečiau apie e, laiko grafiką. Taigi, e, pateikite bendrais bruožais, ką jūs apie tai galvojate. Atsiprašau, sako. E, pirmininkantis, mes turime dar vieną kolegę, ponė Geringė. E, ačiū. Noriu padėkoti komisarui, kad e, atvykote ir kad pateikėte mums savo informaciją. Kaip kurios temos jau buvo paliestos, aš nebesikartosiu, noriu užduoti klausimą dėl vadinamosios observatorijos, stebėjimo institucijos, kuri jau veikia, kuri skirta stebėti Europos rinkai. Įvertinant piratavimo mastą, prekių padirbinėjimą. Jeigu šis mechanizmas neveikia, tai koks tada bus e, pasirinktas metodas teikiant ataskaitas. Ir visų pirma, norėčiau paklausti, ką vis tik tai šitą observatoriją seka, jeigu piratavimas kaip toks dar net nėra aiškiai apibrieštas. Taigi man labai įdomu būtų sužinoti tada, ką ši institucija veikia. Galbūt e, ir jinai dabar jau bando surasti aiškesnį apibriešti, Todėl matau, kai mes svarstome šį klausimą. Labai ačiū žodis komisarui. Dabar jūs galėsite atsakyti klausimus, taigi prašom. Pone pirmininkė, ponės ir ponai parlamentarai, man džiugu, kad užduota tiek daug ir tokių gerų klausimų. Dėl to suprantu, kad turiu dar labiau būti pasirengęs bendram mūsų darbui. Ne tik dėl to, kad turime kurti bendrą ES teisę, teisiną, kuris turi būti dalykas valdomas dviejų institucijų, kuriuos pasiūlys komisija, kadangi bus išklausiusi parlamento ir tarybos nuomonė. Aš manau, kad e, parlamentarai bent jau uždavę klausimus domisi šią sritimį ir E, Europos parlamentas įgauna daugiau teisėkuros galių, turi galimybę vertinti ir teikti siūlymus. Tad tas dialogas yra iš tikrųjų ypatingai svarbus dalykas tarp mūsų institucijų. Ne tik dėl to, kad ir pats esu buvęs parlamento žmogus, deputatas, taip sakau, Tiesiog noriu pasakyti, kad e, būsiu visada nuoširdus ir pažadu, kad visada išklausysiu parlamento nuomonės, visada skirsiu reikiamą dėmesį parlamento išsakytoms pastaboms. Laiko man skirta atsakyti nedaug, tad pabandysiu telegrafiškai, trumpai atsakyti visus užduotus klausimus, o paskui papildysiu savo atsakymus raštu artimiausių metų. Poniai, kas teks norėčiau atsakyti? Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Buvo užduotas bendras politinis klausimas. Ir aš manau, kad jūs esate teisi, norėdami veikti turime gerai suprasti, ko siekiame. Sutinku su jumis. Internetas yra tas terpė, kur atsiranda naujo tipo nusikalstamumas. Ir ši nauja terpė paliečia ne tik kultūros įvairovę ir kultūros sektorių, tai paliečia taip pat ir kitus sektorius, tokius kaip finansus, jūs tai minėjote. Taip pat nusikalstamumas e, pasiekia per šią terpę ir vaikus. Tad turime tikrai būti budrus ir kai kuriais atvejais negailestingi su šiuo nusikalstamumu kovodami. Kai dėl kūrinių piratavimo turime turėti reikiamą informaciją, turime atlikti daugiau studijų, kad būtume geriau informuoti, nes jūs kvietėte priimti bendrą požiūrį, aiškinantis, ar praradimai viename sektoriuje nėra kompensuojami pasiekimais kitame. Aš be kita ko kelsiu tuos klausimus, kaip nusikalstamumas, kuriant naujus ir nelegalius E, bankų puslapių siekiant išgauti klientų duomenis. Šį klausimą tikrai atidžiai nagrinėsime, rinksime informaciją ir kreipsimės taip pat ir į stebėsenos centrą, observatoriją, kurį ką tik paminėjome. Pone Lichtenberger kėlė šį klausimą, kaip ir pone Geringer ši observatorija, šis stebėsienos centras turi mums padėti suprasti, kas ir kaip vyksta, kas ką daro. Mes turime gauti patikimus duomenys, mes turime gauti konkrečią šio reiškinio analizę ir tai mums turi padėti parengti tinkamą informacijos ir švietimo kampaniją visiems. Pone Geringer klausė, kai, ką veikia ta institucija. Aš pabandysiu daugiau informacijos jums pateikti raštu, nes dabar E, negalėčiau Jums pasakyti, kaip dažnai rengia pranešimus ši institucija, ką, ka, kokiu dažnumu jinai e, ką veikia ir panašiai. Pasistengsiu atsakyti Jums raštu ir Jūs tuo būdu sužinosite, kas ir kaip. Pone Kasteks, dar norėčiau pasakyti bendro pobūdžio pastabą esu nusiteikęs laikytis įvairovės principo, kalbant apie kuriejus. Jūs pati kalbėjote apie kultūros ekonomiką. Kultūros srityje gal ir netinkama apie tai kalbėti, bet aš turiu tokį seną įsitikinimą, kad kultūros ekonomika egzistuoja. E, yra Čia tik tai būdinga tam sektoriui yra tai, kad kalbėti reikia ne tik apie pinigus, nes čia kitokių lygmenų yra daug visokių, nes kultūros ekonomika nėra vien tik ekonominė sritis. Manau, kad tas sritis turi gyventi atitikdama savo laikmetį, o laikmetis skaitmeninimui yra atėjęs, o mes turime tinkamai tuos procesus valdyti. Štai toks būtų mano įsitikinimas. Ir jūs sakėte, kad nereikia priešintis tam technikos pasikeitimui, technologiniam pasikeitimui. Žinoma, ne. Tiesiog reikia tą pasikeitimą suprasti. Kartais tą pasikeitimą reikia reguliuoti ar šiek tiek valdyti. Ir tuo pasikeitimu reikia remtis, kad galėtume būti modernus tuo pat metu išlikdami sąžiningi. Tai štai. Toks yra mano mąstymą šiuo klausimu ir kad galėtume tinkamai veikti, tinkamai reguliuoti, tinkamai valdyti. Ne dėl to, kad mums malonu kažką reguliuoti, bet dėl to, kad norime reguliuoti efektyviai, mums reikia geriau suprasti ir geriau žinoti. Tai štai, koks yra to stebėsnios centro svarbiausias darbas. Svarbu taip pat turėti ir tinkamą piratavimo apibrėžimą. Daugelis kolegų tai minėjo. Pone Galiu minėjo, kad Yra 122 pasikeitimai gauti pranešimui. Tai reiškia, kad e, parlamentarams tema yra tikrai labai įdomi. Aš manyčiau, kad iš tiesų reikalingas geresnis piratavimo apibrėžimas, kad būtų galima tinkamai nustatyti sankcijas, kad jos būtų proporcingos padarytiems pažeidimams. E, ponas, e, ponė Makatė, ponas Galiubei, ponė Galiubei, ponė Kasteks minėjo kad kultūros sektorius sudaro 7 procentus BVP ES. 14 milijonų darbo vietų yra sukurta būtent šiame kultūros sektorija. 186 tūkstančiai buvo prarasti dėl to, kad šiame sektoriuje buvo nesažiningų tam tikrų veiksmų. 2008-aisiais būtent tiek vietų buvo prarasta. Pone Makartni kalbėjo apie pridėtinę vertę, kurią kūrė šis sektorius, pirmiausia, užimtumo srityje. Vėlgi, čia svarbu žinoti skaičius, aš manau, kaip ir jūs, kad reikia atlikti papildomas studijas, papildomus tyrimus, stebėsnos centras turės užsimti šiuo darbu. Mums svarbu žinoti bendrą kontekstą, kalbant apie e, šį visą sektorių. Ir turėdami tą bendrą vaizdą galėsime žengti tolyn, atsižvelgdami egzistuojančias realijas į pridėtinę vertę, kurią e, kuria, ši, kuria, kuria šis labai įvairus kultūros sektorius. Reikia atlikti papildomas studijas šalia tų, kurios jau buvo atliktos. Pone Kasteks kalbėjo apie būtinybę atsižvelgti skaičius, pone Galiau kalbėjo apie laikyseną dėti reikiamą politinę valią. Aš norėčiau pasakyti, kad aš jos turiu. Tiesiog aš turiu liniją, jūs, manau, taip pat ir manau, jis jūs iškė sutampa. Reikia būti atsargiems, reikia įsiklausyti vieniems į kitus ir elgtis ryštingai. Reikia pirmiausia užtikrinti, kad kuriejai gaus teisingą atlygį už savo darbą. Pramonės kūryba taip pat yra svarbus sektorius ir jūs tai minėjote. Prekės ženklai, pavyzdžiui, ir jų klausimai čia yra ypatingai svarbus dalykas, nes čia mes paliečiame mūsų ES konkurencingumo klausimą artimiausiems metams, 20-30 metų. Tad svarbu, kad inovacijų srityje, kūrybos srityje, išradingumo srityje mes turėtume reikiamą potencialą. Ir reikia, kad tie, kurie yra kūrybingi, išradingi, gautų reikiamą atlygį. E, žinoma, svarbu užtikrinti teisę į informaciją. Daugelis iš jūsų tai minėjo, ponas Auksan konkrečiai. Ir aš iš tiesų stengsiuosi dirbti kaip tas žmogus, kuris turi reikiamai valios ir kuris tengiasi šiais klausimais užtikrinti e, proporcingumą. Aš norėčiau pasakyti, kad nenoriu kaltinti nusikaltimais į kairę ar į dešinę, jaunuolius ypač, neketinu jiems atimti prieigos prie interneto. Manau, kad galima rasti ir kitų subalansuotų ir efektyvių priemonių. Tačiau nemanau, kad reikia nuleisti rankas ir nieko nedaryti, matant dramatiškas ekonominės piratavimo pasiekmes. Nemanau, kad, reik... kad būtų atskiriama tarpusavyje prekių padirbinėjimas ir piratavimas ir tenetinėje erdvėje, nes ekonominės pasimės yra tos pačios. Kažkas negauna teisėtų atlygių, ar pavagiamas diskelis, ar e, internetinėje erdvėje vagiami, pavyzdžiui, muzikos kūriniai. Pone Lichtenberger, galėčiau pasakyti, kad tiek tarptautinių lygių, tiek europinių, tiek nacionalinių lygių kova su piratavimu visada buvo e, matoma kaip horizontali priemonė. Nes paprastai reikia ginti ne vieną intelektinės nusavybės tipą. Nes jūs teisingai paminėjote, kad situacijos yra labai skirtingos atskirose valstybėse narėse, o kad būtų atrasta e, proporcinga sankcijų sistema, aš manau, kad turime dar apie tai diskutuoti, atidžiai klausysiuos jūsų siūlymų. Ko mes laukiame iš direktyvos? peržiūros, kur kalbama intelektinės nusavybės apsaugą. Štai ponas Zvifka uždavė šį klausimą. Ko tikimės iš to? Komisija jau triko pirmuosius vertinimus ir matome, kad yra tokių problemų, kur reikalingas tam tikras išaiškinimas. Labai skiriasi kai kurių direktyvos straipsnių interpretavimas ir perkelimas į nacionalinę teisę atskirose valstybėse narėse. Ši direktyva e, egzistuoja, matome, kad e, situacija labai pasikeitė. Direktyvą siūlome peržiūrėti ir tikimės, ponė Zvivka, 2011-aisiais galėsime atsižvelgti į naujus atsiradusius reiškinius. Klausėte, ar poveikio analizę atliks kokia nors nepriklausoma institucija? Ponas Baroso, pirmininkas komisijos Baroso, sakė, kad poveikio analizės turi būti atliekamos nepriklausomai. Žinau, kad parlamentui labai svarbu, kad būtų tos studijos atlikam, atliekamos nepriekaištingai, tai aš įsipareigoju stebėti, kad šis vertimas būtų atliktas nepriklausomai ir objektyviai. Mes kaip komisarai turime prisiekti, kad esame nepriklausomi. Man teisme netrukus teks tai padaryti, kaip einančiam komisaro pareigas norėčiau pasakyti, kad komisijoje mes taip pat turime pajėgas, kurios galėtų atlikti tokį vertinimą. Tad vis tiek dėl šių visų klausimų, kaip ponia Vikstrom, ponas Elštrom, uh, iškėlė klaus, jie kėlė klausimus dėl kolektyvinių autorių teisių valdymo. Mes ketiname imtis iniciatyvos šią linkmę, turime E, tikslą pagerinti valdyseną ir skaidrumą susijusius su autorių teisėmis, ponė Engstrom, tai, tai, tai gali padėti, jeigu veisi, veiksime protingai, sumažinti kaštus. Nes norime pagerinti prieigą prie kūrinių už konkurencingą kainą visoje ES teritorijoje. Tai vartotojams gali būti tikrai labai patogu mane šokiruoja tai, kad tos legalios pasiūlos dėja daugelį šalių trūksta. Yra tokių šalių, kur, kaip jau sakiau, tos pasiūlos nėra, o tai reiškia, kad vartotojai ne visur yra traktuojami vienodai. Ir tai beje palieka landų piratavimui. Šiuo požiūriu mes taip pat turime dar išklausyti, kas yra manoma šiais klausimais ir manyčiau, kad žalioji knyga būtų naudingas dalykas, už čia 11-aisiais būtų peržiūrėta direktyva ir, žodžiu, darbai turi vykti kuo sparčiau, kuo greičiau. Ponas Engstrom klausė apie retuosius kūrinius. Ar bus taikomos autorių teisių išimtis? Manau, kad būtų sunku tokį dalyką numatyti. Nes nėra numatyta jokio mechanizmo, jeigu toks būtų, tai tuomet numačius išimti būtų paneigtas tas principas, kad autoriai turi gauti teisėtą atlygį už savo darbą. Aš manyčiau, kad dėl retųjų kūrinių reikia turėti kitą sistemą, o būtent abipusė, reikia remtis abipusių nacionalinių sistemų pripažinimu. Pone Šenberger kalbėjo tema, E, kur yra labai svarbi, jo būtent Europos kūrybiškumo galios buvo jos klausimas. Aš manau, kad prekių ženklų sistema yra daugiau negu 20 metų, tad manyčiau, kad supaprastinimas ir atnaujinimas tos sistemos yra jau reikalingas dalykas. Turime prekės ženklų sistemą peržiūrėti detaliau ir, ponė pirmininkė, mes jūsų komitete lapkričio mėnesį pateiksime šio vertinimo rezultatus. Pone Lichtenberger, aš didelį dėmesį skiriu e, produktų kokybei, taip sakant, jūs apie tai minėjote. Tai nėra susiję vien tik su prekės ženklų kokybė. Tai taip pat yra susiję su saugumu ir kokybė tų produktų, kurie patenka į Europą. Tad kreipsiuosi į kolegą poną Galį, nes jis yra atsakingas, poną Dalį, nes jis yra atsakingas už vartotojų teisų apsaugą būdamas žemės ūkio ministru, turėjau atsakomybę spręsti klausimus susijusius su, su aliejumi iš Ukrainos ar pienu iš Kinijos. Tai yra jau kitos temos negu internetas. Tačiau tai yra susiję su kokybė ir saugumu, kurį turime užtikrinti savo piliečiams importuodami prekes iš kitur, iš trečiųjų šalių. Su ponu daly be abejo šį klausimą mes aptarsime, galiu jums tai pažadėti. Perlinguar a évoqué euh, les entreprises responsables, c'est un autre. Įmonių atsakomybė būtų dar viena sritis, dar viena prerogatyva. Pone pirmininkė, man svarbu, kad šiuo klausimu nebūtų prarandama laiko, svarbu, kad įmonių atsakomybė būtų skatinama. Mes pradėjome pirmiausia nuo finansų sektoriaus, tęsime toliau. E, tai palies taip pat ir biržoje kotiruojamas įmonės ir kitas įmonės taip pat nes yra labai svarbu kalbėti apie valdybų, apie vadovaujančių asmenų atsakomybę, apie moterų vietą e, valdybose įmonių ir kaip jūs ir pageidavote, aš taip pat kalbėsiu apie įmonių statuto e, diversifikavimą. E, ir įmonių statuso taip pat, nes tos įmonės gali būti įvairios, jos gali būti savišalpos institucijos, socialinės kažkokios įmonės ir, ir taip toliau ir panašiai. Ponas Ševrų kalbėjo apie paslaugų direktyvą. Aš jau parlamente kalbėjau šiuo klausimu. Visada, kai lankausi kokioje nors iš valstybių narių, iki metų pabaigos, kai aplankysiu visas valstybės narės, stengsiuosi susitikti su valstybės pareigūnais, kartais su regionų atskirų pareigūnais, kurie turi gyvendinti direktyvas tais klausimais, už kuriuos aš esu atsakingas. Uh, tiek paslaugų direktyvos atveju šitai buvo. Ši direktyva ne visur yra pavyzdingai perkeliama ir ne visur pavyzdingai įgyvendinama visose 27 valstybėse narėse. Aš nerašau pažymių valstybėms, tačiau stengiuosi išsiaiškinti, kur vėluojama, kodėl vėluojama tuos dokumentus įgyvendinti. Jeigu ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinta, mes, pas, mūsų ekonominis augimas padidėtų nuo 0,5 iki 5 procentų. Tad e, žengti tą linkmę, kurią jūs nurodote, tai yra iš tiesų labai svarbu. Aš manyčiau, kad svarbu, kad būtų galima labiau rasti susitarimų, o ne versti kitus reaguoti. Svarbu būtų, kad šalis pačios suprastų, kad tas, tą paslaugų direktyvą reikia gyveninti tinkamai klausimą dėl energetikos perduosiu savo kolegą atsakingam už šią sritį ir norėčiau užbaigti, ponė pirmininkė, pažadėdamas, kad papildysiu savo atsakymus. Pone Tainer, pone Beringer, ponus Vifka, galėčiau pasakyti, kad jie kalbėjo apie patentų klausimą. E, tikiuosi dar kartą, kad esu paskutinis komisaras, kuris apie tai kalba, tačiau nežinau, ar iš tikrųjų taip įvyks kai dėl Europos patento įgyvendinimo po to, kai vyks balsavimas taryboje. E, turėsime dirbti toliau. Dabar du klausimai. Dėl dviejų dalykų blokuojama. Tai pirmiausia, tai yra kalbų režimas. Pone Tainer, mane tikrai suintrigavo tą nuorodą e, į ispanų ministrą, nes jis sako, kad jam tiktų anglų kalba. Nes Madride praeitą penktadienį aš girdėjau šiek tiek kitokį pareiškimą. Sustikau su ponu Zapatero, sustikau su kultūros ministru, su finansų ministru ir galiu pasakyti, kad aš girdėjau šiek tiek kitokius pasisakymus. Tad blokavimo tebesama, tikiuosi, kad e, jo neliks. Jeigu kiekvienas iš mūsų padarytų nuolaidų būtų puiku, nu, Müncheno režimas yra geras dalykas. Ten pasirinktos trys darbo kalbos - anglų, prancūzų ir vokiečių. Ir kai kurios kitos kalbos, kuriomis kalbama daugiausiai, visos kalbos yra vienodai gerbiamos ir brangios. Tačiau e, nesutarti šio klausimu dėl Europos e, patento, manyčiau, yra tikrai viena, vienas iš tų pagalių, kurie yra kišami į konkurencingumo ratus. Dirbsime šiuo klausimu artimiausiais mėnesiais. Kai dėl, ži... kai dėl jurisdikcijos reikalų tikimės, kad bus parengta te, teismo nuomonė iki dar vasaros ir tuomet galėsime sparčiai žygiuoti pirmin. 2010 metai Europos patento klausimų yra ne tik šiaip simboliniai metai, tai yra esminiai metai. Galbūt komisijai pavyks išspręsti tą kalbų režimo klausimą ir tikiuosi, kad dėl jurisdikcijos reikalų taip pat pajudėsime pirmin, kai gausime Teisingumo teismo nuomonę iki vasaros. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra mano pirminis atsakymas į jūsų užduotus klausimus. O kada norėsite tęsti toliau šį dialogą, reikės man tik apie tai pranešti. Ačiū. Ačiū komisarui. Tikrai mielai dar kartą pasveikintumėme jūs čia atvykusi. Teisės reikalų komitetas viską darys tam, kad kuo galima artimiau būtų galima su jumis bendradarbiauti. Ir tikrai, jeigu būsite paskutinis vidaus rinkos komisaras, jūsų indėlis bus ypatingai svarus, ne tik kuriant europinį patentą. Taigi, ačiū dar kartą ir tikrai pasinaudosime jūsų pasiūlymų dar sugrįžti į mūsų komitetą ateityje. Dėkuoju. Wir sind jetzt ein klein bisschen über der Zeit. Taigi, šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. Dabar stengsiuosi viską šiek tiek paspartinti. Turime atvykusių svečių, norime juos pasveikinti, jie atvyko į mūsų seminarą. Kalba eina apie testamentus ir paveldėjimą. Atvyko nemažai ekspertų. Norėčiau juos pasveikinti. William Binči iš Dublino Šventosios Trybės koledžio, Eva Lein iš Britų instituto, Teisės instituto ir tarptinės ir lyginamosios teisės instituto, taip pat yra Robert Sius iš notarų instituto, Vokietijos, Sara Godešė P3 iš François Rabelais universiteto ir Elizabeth Šoiba kuri atvyko iš vienos universiteto, ji taip pat yra Austrijos advokatūros delegacijos į atitinkamą Europos instituciją pirmininkė. Ir galia, galiausiai Ryta Lepienėmi yra Suomijos advokatų asociacijos prezidentė. Taigi noriu visus jūs pasveikinti atvykusius į mūsų seminarą. Na ir pirmiausia, išklausysime pono Lenė, kuris yra pranešėjas šio klausimu. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad laiko yra labai nedaug, taigi pristatysiu temą trumpai. Atvyko labai kompetitingi ekspertai, yra puikia galimybė šiandieną mums bandyti suformuoti savo nuomonę šiuo klausimu. Ponas Klaudijo Kapilinį taip pat yra atvykęs. Jis yra socialinių ir socialinių, socialinio ekonominio reikalų komiteto pranešėjas šiuo klausimu paveldėjimų teisė dabar yra reglamentuojama nacionaliniu pagrindu, tema yra gan sudėtinga, na ir paminėsiu pagrindinės savokas. Komisija yra pateikusi labai sveikintiną pasiūlymą, nes ten kalba eina apie įprastinę gyvenamąją vietą. Ir ten teigiama, kad galima pasirinkti teisę, jurisdikciją. Jurisdikcijos pasirinkimas dabar nėra numatytas daugelie valstybių. Ir aš manau, kad tai yra puikia pažanga, bent jau mano vertinimu, nes pilietis gauna daugiau teisių rinktis. Nors nėra konkrečiai apie tai kalbama, bet nėra daromas skirtumas tarp kompetencijų, nėra išskaidomos kompetencijos, nes dabar su ta situacija dažnai susidurėme. Na ir tikimės, kad pagal patvirtinus komisijos pasiūlymą, tų problemų daugiau ne, nekils. Taip pat yra ir Europos paveldėjimo sertifikato pasiūlymas. Mano, mano vertimu tas pasiūlymas yra labai racionalus, tačiau ten irgi kyla eilė klausimų, skiriasi ir, na, ir principai, ir tam tikrų em, detalių yra skirtingų. Ir me, mes Europos mastu turime parengti racionalų požiūrį. Na ir mes Teisės reikalų komitete nekartą esame teigę kad Euro, Europa negali kištis į valstybių narių esminę teisę, į teisyną. Ir, na žinoma, dėl to yra labai sunku nubrėžti ribą tarp nacionalinės teisės ir europinės teisės. Aišku, yra netiesioginių sąveikų, bet ir taip pat e, šis pasiūlymas turi tiesioginių padarinių. Na ir aš norėčiau padėkoti ekspertams ir pirmiausia žodį suteiksiu pirmajam kalbėtojui. Uh, ponui Viljamui Binčiui. Prašau. Taigi kalba eina apie reglamento pasiūlymą. Kaip ponas Lechneris minėjo, Airija ir Junktinė karalystė renkasi kitokią sistemą Na, o reglamente yra taikomas pasiūlymas dėl bendrų taisyklių e, taikant e, paveldimo teisę numirus asmeniui. Taigi aš norėčiau trumpai pristatyti Airijos poziciją. Airija, Airijos pozicija yra paprasta, bet dėl jos kils tam tikrų problemų, bandant suderinti ją su reglamento nuostatomis. Numirusio asmens kilnojamas turtas yra apibrėžiamas jo gyvenamosios vietos jurisdikcijos, tai reiškia tos valstybės, kur jisai nuolatos gyvena teisė. Uh, Taigi, jeigu asmo gyvena, nuolatos gyvena toje valstybėje, tos valstybės jurisdikcija yra apibrėž e, jo paveldėjimo teisės, kalbant apie kilnojamą turtą, pinigus ir panašiai. Kalbant apie nekilnojamą turtą, situacija yra kitokia. Tos valstybės, kur yra tas nekilnojamas turtas teisynas ir apibrėžia teisę į paveldėjimą. Na ir jeigu Airija neprisijungs prie reglamento, tokia situacija ir toliau liks Airijoje. Taip pat reikia paminėti, kad priešingai nei daugelį kitų Europos valstybių, pas mus Airijoje nėra privačios tarpinės teisės kodeksas ar statutas. Mes turime teismų sprendimų sistemą. Ir teisėjai turi pagal remiantis teismų sprendimais apibriežti, kokia yra teisė. Aišku, dėl to kyla tam tikrų neiškumų. Ypatingai dėl to, kad teismų sprendimai dėl paveldėjimo yra labai reti. Ir dėl to, na, pastaroji byla, pastarasis sprendimas, kai kalba ėjo apie paveldėjimą ir tarptautinius jo aspektus, buvo primtas prieš 40 metų, taigi dėl to yra daug įvairių neiškumų šioje srityje. Taigi, kaip minėjau, baziniai principai yra štai kokie kilnojamas turtas, e, gyvenamosios vietos teisino, nekilnojamas turtas tos valstybės, kur yra tas turtas e, teisino yra apibrėžiama. Na, e, jeigu reglamentas bus priimtas, kokios bus pasiekmės. Jeigu Airija prisijungs prie reglamento, tuomet problemų nekils. Airijos privatus, privati tarptautinė teisė jau neegzistuoja ir reglamentas primestas paprastesnės taisyklės Na ir airijos vertinimu tai būtų kaip ir paranku, palanku, kaip ponas Lechneris minėjo, gali na, atsirasti didesnė pasirinkimo galimybė ir taip toliau, ko dabar nėra pagal e, airijos teisę. Aišku, tos bendros taisyklė, bendra taisyklė taps aiškesnė ir paprastesnė taip pat, jeigu bus patvirtintas Europos paveldimo sertifikatas, ko dabar dar kol kas nėra. Taigi mūsų vertinimu tas reglamentas turi daug privalumų, nes sistema bus paprastesnė, ji yra siūloma pagal reglamentą. Tačiau Airijos politinė prerogatyva yra. Apsispręsti, ar mes norime prisijungti prie reglamento ar ne. Ir jeigu Airija neprisijungia prie, prie, prie reglamento, ir dabar norėčiau trumpai pristatyti, kokius padarinius tai turės. Uh, nes aš manau, kad padariniai yra gan sudėtingi ir reikia pripažinti, kad reglamente, reglamentas nebuvo parengtas tam, kad būtų galima palengvinti galimybę, nesugebėjimą Airijai, Junktiniai karalystė prisijungti prie reglamento. Ta galimybė yra numatyta, tačiau panašu, kad ji nėra e, realiai įtvirtinta. Ir reiktų matyti pamastyti ir apie tai ateityje. Jeigu Airija ne, nepasirašo reglamento, ne, neprisijungia prie jo, tuomet dabartinė teisė ir toliau bus taikoma, tai reiškia numirusiojo gyvenamosios vietos teisė apibrėžia teisės į nekilnojamą turtą, o e, tos valstybės, kur yra nekilnojamas turtas teisė, apibrėžia teisę į tą nekilnojamą į turtą. Tai reiškia, kad tai nėra taikoma tik tai airiams, žmonėms, kurie nuolatos gyvena Airijoje, privačios teisės taisyklės nepriklausomai nuo tautybės ar gyvenamosios vietos primeta tas nuostatas. Ir, pažiūrėjau, Airijos teismas, jeigu jam reiks e, primti sprendimą už reglamento ribų ir jeigu kalba eis apie vokietį ir jo nekilnojamąją turtą, nors Vokietija ir laikosi ir yra pasirašysi reglamentą, vis tiek Airijos privati teisė e, gauna pirmenybę. Tas pats pasakyti nėra apie prancūzus, italus ir panašiai, kuriegi gyvena tose valstybėse ir ten turi nekilnojamo turto. Taigi tai yra svarbus aspektai, kuriuos reikia paliesti dabar dėl jurisdikcijos. Situacija dar sudėtingesnė, nes Airijos ir Britanijos jurisdikcijos taisyklės paveldėjimo srityje yra susijusios su valstybių administracija. Britanijos Airijos teisme pirmas klausimas štai koks yra užduotas. Kaip reiks administruoti tą turtą? Ir būtent jurisdikcijos klausimai susiję su paveldėjimu irgi iškyla šiuo atveju. Ir taisyklės yra labai liberalios. Airijos teismas gali paskirti jurisdikciją nekilnojamai turtui, nepriklausomai nuo to, kur tas asmo numirė, ar jis turi gyvenamąją vietą Airijoje ir ar turi Airijoje nekilnojamo turto. Teismas turi teisę šiuo atveju priimti sprendimą savo nuožiūrą ir jokia kita valstybė a priori negali priimti sprendimo. Taigi labai sunku numatyti, kaip Airijos teismas pasielgtų savo nuožiūrą. Ar teismas paskirs jurisdikciją ar ne, na, jeigu reglamentas bus patvirtintas, o Airija galiausiai to reglamento nepatvirtins. Nes teismas nenorės veltis į karus su kitomis ES valstybėmis narėmis ir bandys kažkaip, na, įvertinti tą faktą, kad reglamentas jau egzistuoja, yra valstybių jį pasirašysių ir Airijai na, bus labai, Airija liks tokioje nelabai neiškioj pozicijoje. Dar keli aspektai, kuriuos reiktų paminėti, kad parodytume, kokia sudėtinga yra ši situacija ir, aišku, spręsti daug problemų ne, ne, nepajėgsime. Tas rembuo variantas. Tai yra netikslus dokumento variantas ir esant tokiai situacijai, jeigu Airija, Airija taikytų gyvenamosios vietos e, teis, teisyną, tarkime, asmo gyvena Prancūzijoje. Ir tuomet Prancūzijos teisė, ta teisė, kuria, kuri yra taikoma vietoje Prancūzijoje, įtrauks ir privačias tarptautinės teisės, prancūzijos teisės nuostatas. Ir jeigu Prancūzija pasirašys reglamentą, tuomet, e, esant tokioms aplinkybėms, jeigu tas, ta Renvoa doktrina bus pritaikyta Airijos teismo, Airijos teismas pritaikydamas Prancūzijos teisyną pritaikys ir reglamento nuostatas per Prancūzijos privačią tarptautinę teisę. Taigi tai štai koks klausimas kyla ir atsakymas nėra aiškus, nes Renvoa doktrinos statusas Airijos teisinė nėra taikomas kiekvienu atveju, kiekvienoje byloje. Ir dar vienas klausimas, kurį reikia paminėti, nes kolega iš Junktinės karalystės irgi apie tai matyt kalbės. Kaip žinote, Britams ne, nebuvo lengva dėl apsispręsti dėl užginčiamų, užginčiamų teisių. E, kai kalba eina apie šeimos narius. Ir jeigu, pavyzdžiui, dalis to e, paveldėjimo atiduota labdarai ir panašiai, <clears throat> tų problemų daug yra Junktinėje karalystėje, Airijoje tų problemų yra mažiau. Aišku, labai tiksliai negalime teikti, bet panašu, kad Airijos paveldimo teisė nuo 65 metų, tai yra nacionalinis teisės aktas, ne tarptautinė privati teisė, bet viskas remiasi Vokietijos e, pavyzdžių ir Vokietijos teisės, aktu, kur, teisės aktais, kur kalbama apie užginčiamą, užginčiamas teisės. Taigi, ta, ta, ta taisyklė pagal dabartinę Airijos teisę nekelia problemų užginčiamoms teisėms. Ir Airijos teismai neturi taip vadinamo šalies pasirinkimo varianto, nenumato ir e, to teisės akto Airijoje nėra, nebent jisai bus patvirtintas pagal Renvois doktriną. Taigi, Aš įsivaizduoju, kad sukėliau nemažai sumaišties, pristatydamas tas, tos, tuos padarinius ir, ir situacijos neiškumą. Ir šis reglamentas, kuris yra susijęs su tuo, kad Airija na, ne, nesugeba pritarti šiam reglamentui, tai tik tai dar sukelia daugiau naujų problemų dėl interpretavimo, dėl ribų. Uh, E, ir to, ką reglamentuoja reglamentas, ko jis nereglamentuoja. Ir, aišku, Airija politinė pra, pra, prasme turi teisę neprisijungti prie reglamento. Ir aš tikrai nebandau čia išsakyti jokios nuomonės dėl tokio Airijos sprendimo. Neturiu teisės tą daryti, bet tie, kurie formuluos reglamentą. Labai svarbu, kad tas reglamentas būtų ne, neparengtas, numatant opt-in variantą, tam, kad reglamentas būtų uh, aiškesnis, racionalesnis tam, kad Airija, Junktinė karalystė turėtų teisę, optauto teisę arba optinto teisę. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pane Pinčiai. Trumpas komentaras, kadangi jūs pasakėte, kad e, paskutinis sprendimas buvo primtas prieš 40 metų. Na, vis dėlto atrodo, kad apie 11 procentų Airijos gyventojų gyvena kažkur kitur, kitose Europos vietose. Taigi apie 12 milijonų Europos piliečių negyvena savo gimtoje šalyje. Ir galėtų būti, kad ši tendencija yra mm, gana nauja, tačiau reiškinys plinta. Ir e, puiku tik tai, mus gelbsti tik tai tai, kad dauguma šių žmonių e, vis dar tebėra gyvi, tačiau ateitie be abejo tokių precedentų daugės. Dabar žodis Britanijos kolegiai. Galbūt aš e, dabar tik tai detaliau paaiškinsiu Junktinės karalystės poziciją. Išvados tai būtų labai panašios į Airijos atvejai. Junktinė karalystė nusprendė neprisijungti prie šio reglamento, nors jie dalyvauja darybų procese. Ir aš norėčiau pakalbėti apie tris dalykus, galbūt šiek tiek priminti Junkinės karalystės ir reglamento numatytas sistemas. Uh, E, ir tai jums turbūt jau primins tai, ką tik aš girdėjau iš airijos kolegos. Toliau e, išsakysiu keletą komentarų Junktinės karalystės vardu dėl reglamento ir taip pat apžvelgsiu, kokios gali būti pasiekmes Junktinės karalystės piliečiams gyventės užsienyje arba Europos piliečiams gyventėms Junktinėje karalystėje e, dėl tos situacijos, kuris suklosės prie mūsų reglamentą. Taigi skirtumai tarp sistemų, kurie dabar egzistuoja Junktinėje karalystėje ir numatyti reglamentą, yra gana įspūdingi skirtumai. Reglamentas sukuria labai aiškias taisyklės, labai aiškia jurisdikcija dėl taikinus teisės, dėl pripažinimo, dėl teisės aktų vykdymo. Ir čia yra um, numatytos paveldėjimo procedūros, įskaitant Taip pat ir galimybę užginčyti dovanas, pavyzdžiui, dovanų sugražinimą vėlionių šeimos ir panašiai. Taip pat e, jurisdikcija tiek kilam, tiek nekilamo turto klausimo būtų koncentruota viename teisme. Tuo tarpu Junktinė karalystė sistema visai kitokia. E, Junktinės karalystės teritoriniai padaliniai iš principo daugiau mažiau taiko tos pačius principus privačiai tarpiniai teisė, tačiau, kaip girdėjome iš airijos kolegos, visą tai pagrįsta sistema, kuri leidžia e, E, kilnojamam ir nekilnojamam turtui taikyti skirtingą teisinę sistemą. Tai yra kilnojamas turtas e, grindžiamas nutinė gyvenama vieta. Tuo tarpu e, nekilnojamam tai turto atžvilgių taikoma vietos teisė. Nėra taip pat teisės pasirinkimo galimybės, kuri numatyta reglamente ir kas, na, mano nuomonė, Europos piliečiams yra naudinga aplinkybė. Taigi problema, kurią kelia reglamentas Junktinėje karalystėje, pirmiausia yra susijusi su to, kad e, kalbama apie įprastinę gyvenamą vietą, nes Junktinės karalystės požiūrių tai yra vadinamoji Lex Definition e, ketinė savoka, niekas tiksliai nežino, kas tai yra ta habitual residence arba nuteikime tai įprastinė gyvenamoji vieta. Ir labai sunku būtų iš tikrųjų įspręsti ginčius, kada pilietis, pavyzdžiui, teigia, kad e, jis gyvena vienoje valstybėje, arba kažkas tai kitas bando užginčyti ir sako, kad e, paprastai jisai gyvendavo kitoje valstybėje. Pavyzdžiui, kažkas tai dirba Anglijoje, turi Vokietijos pilietybę, žmona gyvena Prancūzijoje ir panašiai. Ir toks asmuo keliauja per visas tris valstybės. Iš tikrųjų, būtų labai sunku apibriežti, kur yra ta vadinama įprastoji gyvenamoji vieta arba kažkas tai gyvena, pažiūrėjau, Ispanijos pietuose, tačiau persikelia į Lietuvą, nes iš ten jis yra kilęs ir jam reikia medicinos priežiūros, medicininio gydimo. Taigi praleidžia pusantrų metų Lietuvoje ir staiga miršta Lietuvoje. Tai kas būtų šiuo atveju įprastinė gyvenama vieta - Ispanijos pietus ar Lietuva? Yra daug klausimų, į kuriuos atsakymų kol kas aiškių nėra tai turėtų būti arba aiškiai apibriešta e, reglamente, kas galbūt ilgainiui tikintų Junktinė karalystė prisijungti prie reglamento, arba turėtų būti siejama kažkaip tai su minimaliai pragyventų laikotarpiu, tam, kad būtų šitą savoką priartinta prie nuolatinės gyvenamosios vietos. Na, Taip pat e, e, vadinama clawback taisyklė, tai yra galimybė užginčyti ir išieškoti jau uždalintą turtą vėliau nemirus. E, e, jeigu gimnaičiai, vėliau gimnaičiai nusprendžia, kad, tarkime, gyvenam, gyvendamas e, asmuo e, nepagristai paskirsti savo turtą, tarkim, išdalino kažkokias dovanas, labdarą ar panašiai, jie turi teisę užginčyti e, tokią teisę ir išieškoti tą, tas dovanas. Tačiau, jeigu jūs persikelti iš e, Anglijos į Vokietiją, sakykime, ir jūs padarėte kažkokią tai dovaną pagal Anglijos statymus Anglijoje, taigi tenais galiotų tos išieškojimo arba užginčimo taisyklės, net jeigu jūs apie tai nepagalvojate. Tuo tarpu Vokietijoje teisinė aplinka jau yra kitokia. Na ir trumpai keltas galimų uh, opt-in uh, pasirinkimo pasiekmių. Jūs girdėjote jau iš airijos kolegos, kad sistema šiek tiek persidengia e, ir tokia atveju galėtų tiek reglamentas, tiek uh, privačios tarpinės teisės nuostatos, kurios paskirsto be to pagal teritorinius vėjas vienetus. Ir priklausomant to, kuris teismas spręstų šį klausimą, e, konkretaus paveldėjimo e, bylos nagrinėjimas galėtų būti gana skirtingas ir tas gali be abejo sukelti daug konfliktų e, dėl taikytinos teisės, daug skirtingų precedentų. Jei kalbėsime apie Junktinės karalystės piliečius, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, tačiau turi nekilnojamo turto užsienyje, tai reglamentas jiem gyvenimą palengvintų. Kadangi, pažiūrėjau, turėdami Niderlandus arba Prancūzijoje nekilnojamo turtą, jūs sudurtumėte su skirtingom e, teisėms sistemam, tuo tarpu reglamentas tą sistemą panaikina. Ir Jungtinės kalsės, e, tai yra nuolatinės gyvenamosios vietos teismas, e, galėtų tvarkyti visus paveldėjimo reikalus, įskaitant ir nusavybę užsienyje, ir tas labai palengvintų piliečiam gyvenimą. Kita vertus, jeigu reglamentas Junktinė karalystėje negaliotų, negalima užkirti kelio, kad Junktinės karalystės piliečiai gyvenantis e, kitose valstybėse narėse e, vadovautųsi reglamentu, nes Indijos karalystės teisė neturi teisės užkirsti kelio tokiam teisinės temos taikymui. E, taigi gali būti taip, kad asmuo, kuris, pavyzdžiui, turi tai prasnė gyvenamą vietą Prancūzijoje, vis dėlto nuolatinė gyvenamą vietą išlaiko Junktinėje karalystėje. Ir tai sukeltų problemų. Pasirenkant, e, kurios valstybės teisę e, taikyti, kai kurie piliečiai akivaizdžiai atsidurs nepalankioje situacijoje pažiūrėjau, asmuo, kuris turi nusavybės Ispanijoje ir Graikijoje, e, turėtų daug daugiau problemų, e, kada sistemos persidengia, kada taikytinos kelios teisės sistemos, negu kad reglamento taikymo atveju, kuris suvienodintų visą procedūrą. Kita vertus, jeigu asmo turi nekilnojamo turto e, Škotijoje ir Kaunas Europos Sąjungoje, žemynėje dalyje, tuo tarpu gyvena Anglijoje, e, toks asmuo vėlgi e, tokios mes paveldėjimą tvarkytų e, Anglijos teisė dėl tos turtų dalies, kur yra mm, Anglijoje, tu tarpu škotiško teisė būtų taikoma škotiškai paveldo dalį ir europinė teisė europiniai paveldo dalį. Taip pat pasirink, teisės pasirinkimo klausimas yra irgi problema, kadangi na, pagal reglamentą labai lengva pasirinkti teisę pagal savo pilietybę. Uh, Tačiau jeigu Junktinė karalystė išliktų senoji sistema, tai vėlgi, e, pavyzdžiui, prancūzijos pilietis, kuris e, miršta e, Junktinėje karalystėje, būdamas kaip ir nuolatinis jos gyventojas, tačiau turi vilą Prancūzijoje, jo situacija, jo turto klausimai būtų sprendžiama labai nevienodai priklausomant, ar Junktinė karalystė prisijungs prie reglamento ar ne. Toliau dėl sprendimų vykdymo Vėlgi egzistuoja e, unitarinė sistema tarp e, ES valstybių, e, pagrista reglamentų ir visas režimas grindžiamas idėja, kad valstybės narės pasitipi viena kita. Tos valstybės, kuris dalyvauja reglamentą. Taigi nebūtų jokių problemų pripažinti vieno teismo sprendimus kitose valstybės narise. Tačiau šita sistema neveiktų, jeigu Jungtinė karalystė nuspręstų neprisijungti prie reglamento taikymo. Uh, kadangi tada galėtų taisyklės, kurios atskirai šią klausimą galėtų Junktinė karalystė ir tą patį būtų galima pasakyti apie kitas valstybės narės, kadangi reglamento numatytos tarpusio pripažinimo taisyklės galėtų tik tai kitose valstybėse narėse, kurios pasirašė reglamentą, bet ne toje valstybėje, kuri pasirinko aptautą. Na ir galų gale paveldėjimo sertifikatas, tai vėlgi problema, kadangi Junktinė karalystė Nes karalystės valdžios institucijos tiesiog neišdavinėtų tokio dokumento ir gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, e, Vokietijos teismas e, išduoda tokį dokumentą net dėl nusavybės Anglijoje. E, tuo tarpu klausimas būtų, ką valdžios institucijos Anglijoje veiks su to dokumentu, kaip jie sureaguos. Taigi noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, na, turbūt nebūtų naudinga nei Junktinės karalystės piliečiams, gyventiems kitose es valstybės narėse, nei E, žemynės es dalies piliečiams, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, na, tokia teisinė dvigubė sistema nebūtų naudinga. Kągi labai ačiū. Pone Lain. E, dabar perėsime prie kito kalbėtojo, dr. Sambedzius, e, kuris yra teisininkas, jis atstovauja Vokietijos notarų institutui ir galiu iš karto pasakyti, kad šias te parašęs 1000 1500 puslapių veikalą dėl nusavybės teisės, mokesčių teisės ir panašių kitų klausimų. Taip iš tikrųjų noriu pakalbėti apie galimą reglamento poveikį Vokietijos teisėje. Jūs turbūt žinote, kad Europoje gali atsirasti dvi skirtingos sistemos, e, perdodant um, įvairius objektus, tai yra unitarinė sistema, kuri naudojama Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje. E, ir niekam nekyla ginčių, kaip šitą teisinį sistemą veikia, tarpu Vokietijoje, Ispanijoje, Švedijoje. E, pirmiausiai turi tokie objektai būti išregistruoti. Na ir pagrindinė um, idėja yra ta, kad e, nusivybės perdavimo klausimai yra viešai skelbiami ir e, bandom įsiaiškinti, kas turėtų būti e, savininkas. Šitas sistemos skirtumas E, taip pat spindi ir e, nusibės teisėje. Jeigu e, kartais nuomonės įsiskirtų tose valstybėse, kurios taiko dviejų pateisinį sistemą, tai pirmiausiai turi būti vykdoma registracija, tačiau valstybėse, kur taikomas tas unitarinis metodas, pirmiausiai turi būti vadinamasis konsensusas, kurio pakanka tam, kad turtas būtų perduotas paveldėtojams. Dabar reglamento projekte taisyklė yra gana iški ir nebloga. E, galima būtų pasitelkti tokį pavyzdį, kada, sakykime, Velionis e, mirė Italijoje, tačiau turėjo namą Vokietijoje, kurį e, testamentu perdavė savo paveldėtojams. Taigi Italijos valdžios institucijos galėtų pasinaudoti 39 straipsnių ir pagal jį automatiškai nusavybė būtų perto paveldėtojams, kadangi 39 straipsnė yra teigiama, kad e, vadovaujamasi e, paveldėtojų teisinė sistema. Taigi nusavybė būtų tiesiogiai perduota paveldėtojui. Net jeigu Vokietijos teisė reikalautų įregistruoti tokį nusavybės pasikeitimą nusavybės arba nekilnojamo turto registrę. Uh, Tačiau aš čia išvelgiu būtinybę šitą dar patikslinti reglamente. Iš esmės, e, pirmiausiai paveldėtojo statusas. Mm turėtų būti taikomas universaliai ir galbūt tik tai atskiriam objektam būtų taikomas išimtis, jeigu dėl vienų ar kitų priešų nebūtų galima automatiškai perduoti pavėlėtui. E, be abejo, taip pat reikėtų paliesti ir dokumentų pripažimo klausimą. Turi būti kažkokios tai taisyklės, pagal kurias oficialūs dokumentai, kuriuos išduoda viena valstybė, galėtų būti perduodami kitai valstybei be jokių specialių prieimimo tvirtinimo procedūrų ir panašiai. Na, vienas iš e, galimų variantų tai yra e, iš e, tarpinės teisės mūsų žinomas tiesiog savitarpio pripažinimo principas, kada vienos valstybės pripažįsta oficialius kitų valstybių dokumentus. Jeigu turite pavildėtoją, kuris, pavyzdžiui, gyvena Italijoje, atsiprašau, Velionį, kuris paliko testamentu savo turtą mirdamas Italijoje, tai e, e, Vokietijos valdžios institucijos galėtų išduoti tam tikrą dokumentą, kuris turėtų būti pripažįstamas Italijoje. E, tačiau Italijos valdžios institucijos nebūtinai visada gali pripažinti e, šios dokumentus. Taigi, reglament turėtų būti aiškiai įvardinta, kad kitos valstybės narės neturėtų reikalauti apostelės ar kažkokio kito legalizavimo. Jos automatiškai turėtų pripažinti tokius teisėtus legalius dokumentus. Kita galima problema susijusi su pripažinimu e, traukia tam tikrą jungiamąjį veiksnį. Tai yra, e, dokumentas turi būti na, aiškiai nuspėjamas. Taip pat mm, dokumentas turėtų užtikrinti saugumą ir e, duoti tam tikras garantijas pagal paveldėjimo teisę. Reglamentas dabar visų šių aspektų neapibrėžia, kadangi, pavyzdžiui, na, kad ir ta įprastinė gyvenamoji vieta, e, habitual residence, e, yra sunkiai apibrėžiama. Ir jūs galite iš tikrųjų kartais persikelti į kažkokią tai valstybę, su kurios teisinė sistema jūs nebūtinai norite sustapatinti. Taigi kaip visą tai spręsti? Hagos konvencija, e, pavyzdžiui, nustato penkerių metų cenzą, penkerių metų reikalavimą. E, Skandinavijos šalis taip pat vadovavosi šio modeliu kurį laiką ir tas buvo įrašyta taip pat į Šiaurės šalių konvenciją. Taigi reglamente būtų galima pateikti tam tikrą apibrištį šitos įprastinės gyvenamosios vietos, kuri būtų pateikta būtent paveldėjimo teisės tikslams. Kitaip tektų viskas sėti su pilietybės klausimu. Dar vienas klausimas e, yra Renva e, doktrina. Įsivaizduokime vėlgi Velionį, kuris gyveno Kalifornijoje, kuris e, testamentu nurodė, kad jisai turi kilnojamą turtą Portugalijoje. Jeigu nekilnamas turtas būtų Vokietija, tai dauguma Vokietijos e, žemė turbūt pripažintų tokį testamentą. E, reglamentas 26 straipsnis teigia, kad negalima taikyti užsienio valstybių e, taisyklių dėl konfliktuojančių nuostatų. Kitaip sakant, Vokietijos valdžios institucijos tarsi turėtų vadovautis Kalifornijos teisę ir paskirti administratorių, tačiau Vokietijos valdžios institucijos na, neprimto tokios taisyklės. Taigi, mums reikia gražinti e, nuo nuostatas į reglamentą. Na ir vienas iš būdų, kaip tai padaryti, būtų galbūt galimybė e, kalbėti apie e, perkelimą į kitos valstybės narės teisinį sistemą. Komisijos dokumente nėra jokių taisyklių, jokių nuostatų dėl konflikto teisinės e, koalicijos ar panašiai. Tačiau man atrodo, kad reikėtų tai įtraukti visų pirma, tose dalyse, kur kalbama apie teisinės temos pasirinkimą. Be abejo, yra įvairių variantų, kuriuos galima rinktis. Vienas iš jų būtų ratifikuoti Hagos konvenciją ir vadovautis jos nuostatomis, arba naudotis Hagos konvencijos taisyklėmis perkelianties reglamentą. Man atrodo, kad tik tai 16 valstybių narių iki šiol yra pasirašusios Hagos konvenciją, kitos valstybės narės turi panašių nuostatų savo nacionalinėje teisėje. Taigi aš manau, kad e, iš esmės konsensusas e, dėl Hagos paveldėjimo konvencijos yra šiaip jau nebloga mintis ir turbūt neturėtų būti didelių problemų įtraukti šias nuostatas taip pat į reglamentą. Kai dėl e, paveldėjimo kontraktų, jeigu kas nors persikelia, tai reikštų, kad originalioje, pirminėje valstybėje jos teisės tiek tebeliktų galioti šio, šio mm, testamento atžvilgiu. Be abejo, jeigu, pavyzdžiui, e, Vokietijos, e, Vokietijos pilietis gyventis Italijoje pasirašo kažkokį tai e, e, testamentą, e, tiek Vokietija, tiek Italija turėtų pripažinti, kad Vokietija bus laikoma ta valstybė, kurios teisė taikoma. Tuo tarpu įsigalios reglamentui e, staiga, tai Italijos teisė turėtų įsigalioti pagal tą įprastinės gyvenamos vietos taisyklę. Ir tokiu būdu pavėlėjimo kontraktas e, jau būtų nagrinėjimas pagal Italijos teisę ir Italija gali anuliuoti, pasakyti, kad toksai testamentas yra negaliojantis. Uh, Taigi turėtų būti numatyta kažkokia tai perkelimo, pereinamo į nuostatą, kuri leistų pakeisti tokiu būdu galiojančią teisinę sistemą. Dar vienas e, gana Vokietijoje paplitęs reiškinys yra bendri testamentai. E, šiuo klausimu irgi nieko nesakome reglamente. Ir aš e, manau, kad aš tiesiog pateiksiu pastabas raštus. Ačiū daktarui Žiūs. Dabar norėčiau teikti žodį poniai Kurčio Petrai. Ji yra teisės profesorė Rablio universitete Turė. Prancūzijos privatinė paveldėjimo teisė yra sena teisės rūšis. Laiko išbandymų šį teisę atlaikė, tačiau klausimų vis dar kyla, nes spragų mūsų teisinėje sistemoje daug 2009 metų spalio 14 direktyvos siūlymas, jeigu būtų patvirtintas, būtų pagrindas tą teisę atnaujinti. Tačiau būtų pernelyg drąsų sakyti, kad nėra jokių bendrų sąlyčio taškų tarp šitų dviejų dalykų. Tai reglamento siūlymas tiesiog būtų prancūzijos teisės tasa. Testinumas ir atsinaujinimas ir bus tie svarbiausi dalykai, apie kuriuos čia kalbėsiu. Tarptautinė e, privatinė teisė remiasi bendra filosofija, e, nes iš principo norima, kad teisėkūros ir jurisdikcijos kompetencija būtų labiau tarpusavį derinama. Iš principo turime remtis teisėkūros ir jurisdikcinės e, teisės tais pačiais kriterijais, turiu pasakyti, kad remiamasi trimis dalykais. Prancūzų teisėje remiamasi būtent tokią koncepciją. Nes teis, teisėjai pirmiausia turi taikyti nacionalinę teisę, tai padeda išspręsti teisinių kolizijų kai kurios atvejus, kai dėl jurisdikcijos pasirinkimo Prancūzijos teisė remiamasi paskutiniaja mirusios mens gyvenamąją vietą. Tai yra E, kitas svarbus aspektas yra nekilnojamo turto turėjimas numirusios mens, kur tas turtas buvo. Įprastinė gyvenamoji vieta, tas kriterijus irgi, sakyčiau, vienas iš dalykų, kurie padeda apsispręsti. Svarbu, kad tas įprastinė gyvenamoji vieta būtų aiškiai apibriešta savoka. Paveldėjimo E, teisėjai skiriamas didelis dėmesys 14 straipsnėje. Tai atitinka prancūzijos teisės nuostatas. Prancūzijos jurisprudencijoje yra sakoma, kad kai iškyla konfliktinis atvejis, svarbu peržiūrėti visą e, paveldėjimo procesą nuo e, testamento surašymo iki padalymo turto. Tačiau siūlyme, reglamentų siūlyme tai kaldama kalbama menkiau, kalbama labiau apie realinę teisę minimą 21 straipsnėje. Ten yra kalbama, kad turi būti skiriamas administratorius, tačiau man regis, kad tai sulėtina e, testamento įvykdymą arba paveldėjimo įvykdymą ir atsiranda nuoseklumo trūkumo. Bet to kyla klausimas, kiek yra suderinama tokia išlyga su Europos paveldėjimo sertifikato egzistavimu, nes tas sertifikatas turi būti pripažįstamas visose valstybėse narėse. Pagal Prancūzijos teisę, jeigu skiriamas um, administratorius, tai yra uh, visiškai teisėtas veiksmas, jeigu ne, neprimami kokie nors prievartiniai sprendimai, kurie turi būti gyvendinami Prancūzijos teritorijoje. E, tokiais atvejais nesiremiama Prancūzijoje realinių principų. Tačiau bendrai pagal Prancūzijos jurisprudencinę sistemą matome, kad e, paveldėjim, pastatų paveldėjimas yra e, paremtas tuo mano anksčiau minėtų principų. Kitaip tariant, reglamento pasiūlyme yra remiamasi tais principais, kurie egzistuoja ir Prancūzijos teisėje. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurie padės mums atnau, atnaujinti mūsų nacionalinę sistemą. Tas atsinaujinimas yra dviejopas siūlomas reglamente. Pirmiausia, dėl jurisdikcinės kompetencijos tekstas čia labai skiriasi nuo to, kas yra sakoma Prancūzijos jurisprudencijoje. Yra numatomas Europos paveldėjimo sertifikatas, Ir tai užpildo spragą egzistavusią iki šiol Prancūzijos teisį, teisėje. Pagal Prancūzijos teisę e, tiek judamas, tiek nejudamas turtas turi būti sklandžiai perduotas paveldėtojams. Tačiau čia susidurėme su konfliktu, kai pavyzdžiui, kai, kai paveldėjimą numatantis asmuo nėra apsisprendęs dėl gyvenamosios vietos deklaravimo. Ir štai Čia susidurėma su problemomis. E, kasacinis teismas, e, nustatydamas nekilnojimo turto vietą ir paskutinės gyvenamosios vietos vietą remiasi numatytomis taisyklėmis. Kalbama apie tokius atvejus, kai nekilnojamas turtas yra tolimose vietovėse. Prancūzijos teisėje buvo numatyta išsiaiškinti, kokios yra didžiausios spragos. Pastebėta, kad sunkumų kyla ir buvo pastebėta, kad remiantis iki tol buvusiomis taisyklėmis gali stikti taip, kad tas paveldėjimas nebus visiems įvykdytas vienodai. Galima, pavyzdžiui, duoti pavyzdį žmogaus, kuris numirtų Prancūzijoje, jis turėtų, pavyzdžiui, Anglijoje namą ir pinigų. E, abiejų, vieno ir kito turto vertė būtų panaši Jeigu vyriausias sūnus gaus pinigus, o jauniausiasis namą, e, pagal prancūzijos teisę atsitiks taip, kad tas, kas gaus pastatą Anglijoje, galės pareikalauti ir tų pinigų dalies, kurios paliko miręs asmuo. Panašiai atsitiktų ir taip, ir tai, jeigu e, būtų turtas dalyjamas tarp abiejų vaikų. E, mes suprantame, kad mūsų sistema yra netobula, kad reikia ją taisyti. Būtent dėl to kasacinis teismas kreipiasi išaiškinimo. Yra laikomasi vadinamojo rovua principo. Taigi, m, regėsi, kad susidurėme su tobomis problemomis, kurių, kurių mūsų teisės principai išspręsti negali. Tad reglamento peržiūra gali būti priimama visiškai palankiai, sudarant, manyčiau, paveldėjimo e, dokumentus svarbu atkreipti dėmesį į siūlomą paveldėjimo paktą, apie jį kalbama naujame reglamente. Paveldėjimo perdavimas yra laikomas turto perdavimu. Todėl čia turėtų būti taikomas vieningas įstatymas. Jeigu žvelgtume vidaus teisę, 17 straipsnė numatyta galimybė perduoti turtą mirštantiems asmenims e, kelia šis straipsnis šiek tiek abejonių. Mes turime įstatymą, kuris reguliuoja teisę disponuoti savo turtu. E, jeigu E, po įvykdytų reformų kartais dar buvo išlikę tam tikrų problemų, matome, kad egzistuoja tam tikros taisyklės, pagal kurias, pavyzdžiui, negalima nepalikti jokio turto savo vaikams, savo šeimai. Tarptautinių lygmenių šis imperatyvas iškylantis e, mūsų teisėje kartais prieštarauja tarptautinės teisės dokumentams, kur toks variantas yra galimas, kai artimiesiems turto nepaliekama. Maničiau, kad tie klausimai, kurie neišspręsti, e, taip yra svarbus ir kai iškyla tų teisės normų konfliktas, svarbu, kad egzistuotų dokumentas, kuriuo būtų galima remtis. E, Svarbu, kad mm, tas asmo, kuris miršta, kuris palieka turtą, galėtų uh, e, įgyventinti savo valią. Svarbu, kad būtų remiamas į prancūzijos teisės uh, principais. Profesijo juris taisyklė yra galima tik tais atvejais, kai yra numatyti reikiami saugikliai. Uh, Šeimos apsaugos principai yra vieni svarbiausių mūsų visuomenėje ir mes taip pat norime, kad jie būtų atspindėti ir tarptautiniuose dokumentuose. 22 reglamento straipsnis dėl to mus stebina, ar reikėtų suprasti, kad yra atsisakoma išimties tais atvejais, jeigu um, užsienio teisės aktas prieštarauja mūsų teisės aktui. Ar tai reiškia, kad tai yra nekritikuotinas nuostata? Ir kitas klausimas, ar išlygos egzistavimas negali būti laikomas e, visuotinai svarbiu siekiant įgyveninti savo šalies nacionalinės teisės principus. Profesijo jūris nesuteiktų jokio privalumo šiais atvejais. Numatant daugiau lankstumo, numatant geresnį numatomumą, apsisprendžiant kokią teisę remtis, būtų galima išvengti kai kurių sunkumų, kurie iškils tarp, taikant šitą tarptautinį reglamentą. Lygiai taip pat ir eur, su Europos paveldėjimo sertifikatu. Šio požiūrių reglamento siūlymas užpildo Prancūzijos teisės spragą, kadangi Prancūzija nėra 73 metų spalio 22 dienos Hagos konvencijos ratifikavusi. Kol kas teisės profesionalai, kalbant apie tarptautinius paveldėjimus, remiasi tomis pat priemonėmis kaip ir paveldėjimų šalies viduje. Labai dažnai yra kreipiamasi į e, notarus, kurie nustato, kas gali pretenduoti į paveldėjimą ir jį gauti. Tai ir yra įmanoma tose šalise, kur egzistuoja nusistovėjusi tam tikra praktika. Notariniai aktai sudėti Prancūzijoje yra pripažįstami šalyse, e, tokiuose šalyse, kurios turi panašią instituciją. Aktas sudarytas užsienyje bus pripažintas Prancūzijoje, jeigu bus sudarytas pagal tos pačius aktus, kurie yra panašus į tuos, kurie egzistuoja Prancūzijoje. Europos paveldėjimo sertifikatas turėtų šiuo atveju suteikti daugiau saugumo paveldėjimo teisės įgyvendinimui. Suprantama, kiek reglamento siūlymas padės pakeisti privatinę tarptautinę Prancūzijos teisę. Šiandien ten dar pernelyg daug sudėtingų dalykų egzistuoja. Belieka išsiaiškinti, ar viskas bus gyveninta tikrai kokybiškai. Norėčiau pasakyti, kad būtų svarbu nustatyti siūlymo, reglamento siūlymo gyvendinimą laikę Taip pat svarbu išsiaiškinti, kiek bus pripažįstami autentiški teisės aktai, nėra be kita ko ir taisyklių iškylant ginčiams dėl testamento gyvendinimo. Nors reikia pripažinti, kad Prancūzija čia bent turi tą nuopelną, kad yra 71 metų Hagos konvenciją ratifikavusi. Ačiū. Ja, dank, Frau... Ačiū labai. Nu, Aš turėčiau pasakyti, kad prancūziškasis teksto variantas yra vienas įdomesnių, kiek aš esu matęs. Suprantu, kodėl taip yra. Na, o dabar norėčiau pakviesti daktarę Elizavetą Šioibę. Ji yra vienos universiteto profesorė, kuri pristatys Austrijos notaro organiza Europinės organizacijos nuomonę. Ačiū. Dėkoju už malonų pakvietimą šiandien pasisakyti. Yra nemažai, ne, ne, nedaug sričių, kur piliečiai yra taip gerai informuoti. Viena tokių sričių yra nacionalinis paveldėjimas. Na, patys pamastyki, pamastyki, pamastykime, kokie yra paveldimo reglamentai ir greitai surasime atsakymą, kas yra paveldėtojas pagal teisę, kas gali parengti testamentą, ar, ar, ar tas testamentas, e, į tą testamentą eina jūsų partneris, vaikai. Ir greitai pamatysime, ar yra įmanoma gauti paveldėjimą. Ar tam, kad tą palikimą gautum, reikia teismo sprendimo, reikia to turto administratoriaus ir panašiai. Taigi, pirmiausia, reikia pamastyti, kas nutinka tais atvejais, kai e, kalba eina apie tarpvalstybinį klausimą, tarpvalstybinę situaciją, ar kilmės šalis pagal savo paveldėjimo teisės aktus e, nusprendžia, kaip bus tvarkomas tas testamentas, ar tai yra įprastinės gyvenamosios vietos teisės aktai ar, ar panašiai. Daugeliui piliečių nėra aišku, ar, ten, ar ta šalis, kur yra tas turtas. Taigi yra gausybė atsakymų į tokius klausimus ir viskas priklauso nuo labai skirtingų paveldėjimo teisės aktų. Na ir kai kalba eina apie tarpvalstybinio paveldėjimo atvejus, yra daug susiskaldimo. Uh, dėl to akivaizdu, kad reikalinga kažkokia tai priemonė, kai bandoma nustatyti tarptautinę jurisdikciją ir nustatyti, kuris įstatymas taikomas ir kokios valstybės teisynas yra taikomas. Akivaizdu, kad reikia derinti tuos teisės aktus, reikia aiškių tikslių taisyklių, kurios padėtų piliečiams, kai, reiktų, kai reiks greitai išsiaiškinti, kurie paveldėjimo reglamentai taikomi vienu ar kitu atveju. Na ir reglamento projektas, kuris yra pasiūlom, pasiūlytas ketvirtame, šeštame skirsniuose, kur kalbama apie sprendimų pripažinimą ir paveldėjimo sertifikatų, e, sertifikato parengimą. Aišku, tai yra didžiulis pažengimas, e, didžiulė pažanga, tačiau yra kitų skirsnių, kur kalbama apie autentiškų raštų pripažinimą ir, ir panašiai. Ten panašu, kad uh, reiktų toliau aptarti tas nuostatas, kad pasiūlymą būtų galima patobulinti. Nes dabartinėme pasiūlyme yra teigiama arba tiesiog dėl tų nuostatų kyla daug klausimų ir taisyklės tampa tik dar labiau sudėtingos ir tikrai paveldėjimo teisės susiskaldimas, fragmentacija išlieka, gali procedūriniai, procesinė prasme užtrukti procesą, būti jis susijęs su papildomais kaštais. Ir tai turi takos ne tik paveldėjimų teisė, bet ir šeimos teisėjai. Taip pat kyla ir kitų klausimų dėl abipusio pripažinimo, kuris, kaip žinome, bus apribotas, nes pasiūlyme yra minimi tik autentiški raštai. nėra minimi tie dokumentai, kurie prilygtų autentiškam raštui pagal m, mm, savo apriepti. Ir yra, aš turiu keletą atvejų, kuriuos e, pristatysiu ir savo dokumente taip pat teikiu ir pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti reglamento tekstą. Manau, kad svarbu apie tai pakalbėti, nes dabar yra daug e, keliama įvairių minčių, tas e, prieštaraujančių minčių, jas palėtė ir mano prelege, ankstesni prelegentai. Kalbėjome apie opt-in opt variantą Airijai ir Junktiniai karalystiai. Na, o dabar pamastykime, kiek tai e, turi įtakos e, šeimos teisiai. Pasiūlyme aiškiai teigiama, kad nėra norima numatyti papildomų nuostatų, tik tai tokių, yra užsibrėž... ir, kurių yra siekiama pagal užsibrieštus tikslus. Na ir šeimos teisės aspektai neturėtų patekti į reglamento taikymo sritį. Tačiau jeigu pažvelgtumėm į atskiras nuostatas, dėja e, taip nėra ir nepavyksta to pasiekti. Galėčiau atkreipti dėmesį į keletą pavyzdžių. Pirmiausia, šeimos teisė, paveldėjimo teisė, žinoma, yra du skirtingi padarai, nes paveldėjimo teisė yra susijusi su nuosavybės perdavimu, o šeimos teisė yra susijusi su skirybomis ir asmenų civilinių statusų ir panašiai. Tačiau yra aiškių bendrų veiksnių, nes tiesa, kad šeimos politika kiekvienoje valstybėje narėje turi įtakos ir paveldėjimo taisyklėms. Kadangi, na, jeigu pažvelgtume į, pažvelgtume į nacionalinius teisės aktus, pamatytumėme, kad gyvenimo partneris arba palikuonis, sutoktinio palikuonis turi teisę į, tarkim, paliktai turtą. Ir taip pat e, paveldimo teisė yra tam tikrų taisyklių, kurie yra su aiškiu šeimos teisės anspaudu. Tai reiškia, kad šeimos teisė ir paveldimo teisė, jų taip nėra, nėra lengva, jos taip nėra lengva atskirti. O pasiūlyme lik ir bandoma jas atskirti. Na ir dabar pateiksiu keletą pavyzdžių, kur lengva išvelgti pers, persidengimą tų dviejų teisė, teisių. Nes šeimos teisė ir paveldimo teisė yra labai glaudžiai susijusios. Uh, Austrijoje pirmenybė yra teikiama vaikams, o ne sutuoktiniams. Paveldimo pirmenybė. Na ir jeigu yra nesantokinių vaikų, jie yra traktuojami lygiai taip pat kaip ir santokiniai vaikai, o gyvenimo partneriai, jeigu partnerystė yra registruota, yra, turi tą patį statusą kaip ir sutuoktiniai. Ir jeigu paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje, kur šeimos teisė apibrėžia kitus dalykus, kur, pavyzdžiui, sutoktinis e, gauna pirmenybę ar sutoktinė, o ne palikuonys, tuomet velionio teisės kilmės šalyje, šalyje yra e, pažeidžiamos, nors to ir nesiekiama. Na ir jeigu Austrijoje asmo nepatenka į testamentą. Taip gali nutikti tik tuo met, jeigu yra e, pažeidžiamos išlaikymo prievolės, jeigu nemokama išlaikymo mokesčių, alimentų ir panašiai. Taigi tokiu atveju dalis gaunama vaikų išauga. Ir jeigu kažkas smarkiai nukentėjo dėl to, kad e, nesumokėjo alimentų ir jau įprastinė gyvenamoji, paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje, kur nėra tokių paveldėjimo nuostatų, tuomet tai smarkiai pažeidžia šeimos teisės nuostatas. Dabar turto ir dovanų gaunama dalis. Jeigu vaikai nėra įtraukti testamentą, jie gauna tą rezervuotą turto dalį. Ir jeigu yra pervažiuojama į kitą valstybę narę, ten yra nu, paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta ir nėra tos užginčymo galimybės, tuomet tai vėlgi pažeidžia šeimos teisės nuostatas ir teisės. Ir vėlgi tai yra taikytina tai rezervuotai turto daliai. E, rezervuota turto dalis yra numatyta tam tikrose reglamentuose, bet ne visuose. Ir pagal Austrijos teisę tėvai, sutuoktiniai ir vaikai turi teisę į tą rezervuotą turto dalį, jeigu jie nieko negavo arba gavo per mažai pagal testamento nuostatas. Tai yra labai aiški šeimos teisės e, dalis ir šeimos teisės sprendimas. Giminystės ryšys yra labai svarbus. Tiek svarbus, kad vėlionio testamentas e, netenka galios tokiu atveju. Ir jeigu velionis gyveno toje valstybėje, kur taip nėra numatyta, jo paskutinė prasinė gyvenamoji vieta būtent buvo toje valstybėje, tuomet tie šeimos nariai, kurie turi teisę į paveldėjimą, tuomet jų teisės yra pažeidžiamos. Na ir dar keletą pavyzdžių pateiksiu. Taigi yra ta preferencinė teisė į palikimą Austrijoje numatytą. Tai yra tie giminaičiai, kurie turi teisę į paveldimą, net jeigu jie nėra įtraukti į testamentą. Taip yra Austrija, ne visur. Tačiau na, reikia pasirūpinti, kad ir su toktiniu atveju būtų numatytos tam tikros nuostatos. Dabar Jeigu kilmės šalies paveldimo teisėje taip nenumatyta, ir jeigu paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta buvo kažkur kitur, ne Austrijoje, vėlgi yra smarkiai pažeidžiamos e, giminaičių teisės, šeimos narių teisės. Aišku, galima kalbėti apie tai, kad yra pasirinkimo variantas, teisės pasirinkimo galimybė, teisė rinktis e, jurisprudenciją, jurisdikciją, e, Taip, ji yra numatyta, tačiau aš manau, kad reikalinga e, pagerinti tą galimybę rinktis teisę, nes dabar yra irgi nemažai čia spragų. Nes dabar e, testamentą surašantis asmo gali palikti teisę rinktis vienos ar kitos valstybės jurisdikciją bet taisyklės skiriasi, pavyzdžiui, šeimos narių atveju. Ir galbūt ketinama pasirinkti tokią teisę, kuri pakenktų šeimos nariams. Na ir aš tikiuosi, kad mano pateikti pavyzdžiai parodė, kad reglamento projektas jo tikslas nereglamentuoti daugiau negu kad reikia, reikia ir šeimos teisės nuostatas nei, nuostatų neįtraukti į taikymo sritį. Ir tam tikrose vietose pavyko to pasiekti, bet yra vietų, kur reiktų atidžiau pasvarstyti ir aiškiai savęs paklausti, ypatingai dėl pirmojo ir devinioliktojo straipsnių, kur kalba eina apie taikymo sritį ir išimtis, ar tikrai to reikia, kad pasiektumėme užsibrištų tikslų. nes yra labai daug šeimos teisės nuostatų, kurias e, paliečia šis siūlomas reglamentas. Ar reiktų numatyti procedūrą pagal 81 straipsnio trečiąją dalį ar pakoreguoti 17-19 straipsnių nuostatas. Aš turiu savo e, pasiūlymų parengtame dokumente ir aš tikiuosi, kad tų pasiūlymų pagrindų bus galima toliau padiskutuoti. Na ir dabar trumpai dėl taisyklių aiškumo trūkumo. Yra tam tikrų nuostatų, kurios realiai nesusi, nesu, ne, nedėra tarpusavį. Pavyzdžiui, prievolė, alimentų prievolė nėra įtraukta. O aš kalbėjau apie rezervuotą turto dalį, kas yra labai svarbu. Taigi išlaikymo prievolė, alimentų prievolė nėra įtraukta ir ar teisė įgauna, įstatymas gauna viršenybę reglamento atžvilgių. Į tuos klausimus nėra atsakymų. Taip pat, ar gali žmonės renkti testamentus, asijos įstatymuose yra numatytos tam tikros galimybės. Reglamente teigiama, kad testamentus galima surašyti netgi tuo atveju, kai asmo prarado įprastinę gyvenamąją vietą. Taigi man nėra aišku ir būtų pravartu tuos dalykus e, surašyti aiškiau. Tas pats pasakytina ir apie e, e, santokos dovanas, vestuvių dovanas ir kitus dalykus. Na ir dėl to bendro veiksnio austrams yra paprasčiau, nes viskas yra susiję su teisės nuostatomis ir pilietybė, nereikia jokių įrodymų teikti, yra domosios medžiagos ir panašiai. Tie, kurie neįtraukti į testamentą, nieko neprivalo įrodinėti. Tiesiog mes turime nustatyti, ar yra pilietybės patenkinamas reikalavimas. Tačiau, pažiūrėjau, jeigu teismai priima sprendimus, galima viską padaryti gan greitai ir paprastai, apie tai kalbama ir Hagos konvencijoje. Tačiau Hagos konvencija niekuomet na, deramai neįsigaliojo. Ir kažin ar paskutinės įprastinės gyvenamosios vietos reikalavimas, tas veiksnys yra pats tinkamiausias, nes dėl jo kyla tam tikrų sunkumų tai susiję su tam tikrais faktais, kuriuos nėra lengva išsiaiškinti. Ir teismo šalys privalo pateikti parodymus, įrodymus ir palikuonys paveldėtojai turi įrodyti, kad velionis turėjo ten toje ar kitoje valstybėje savo paskutinę įprastinę gyvenamąją vietą. Aišku, kai asmuo gyvena, viską paprasta padaryti, bet kai žmogus yra jau numiręs, tuos faktus nustatyti yra labai sunku. Aišku, galima patikrinti telefono sąskaitas, galima e, roamingo sąskaitas, elektros sąskaitas, galima kalbėti su kaimynais, pakviesti juos kaip liudininkus. Bet yra daug žmonių, kurie turi kelias įprastinės gyvenamasias vietas keliose valstybėse. Taigi dėl to iš tiesų pats, pati, pati procedūra tos vietos, gyvenamosios vietos nustatymo yra sudėtinga ir ilga. Ir aišku, pilietybės veiksnys vėlgi nėra tas bendrasis veiksnys. Nėra patrauklus veiksnys pilietybės nustatymas. Ir ES bando nusikratyti tų na, nacionalinių interesų. Ir pilietybė praranda prasme, praranda reikšmę. Tačiau viena patobulinimo galimybė galbūt būtų bandyti surasti tą bendrąjį veiksnį, kuris būtų pagristas objektyviomis teisinėmis sąlygomis, o ne faktais. Ir bandant e, surasti tą bendrąjį veiksnį, neturime uh, kalbėti apie faktus, kuriuos reikia įrodyti. Kai tų faktų reikia per daug įrodyti, tada paveldėtojams yra tą, tą padaryti labai sunku. Ir paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta yra labai skirtingai traktuojama skirtingose valstybėse narėse, o mums Europoje reikia vieningo bendro veiksnio, kuris būtų pagristas objektyviomis teisinėmis sąlygomis, reikalavimais ir tam, kad Europos teisingumo teismas galėtų interpretuoti e, tas sąlygas, o ne būtų tai grindžiama parodymų rinkimu, įrodymų rinkimu. Taigi, jeigu apsispręstumėme dėl to bendrojo veiksnio, jis turi būti stabilus, užtikrintis teisinį aiškumą, leidžiantis aiškiai ir greitai išsiaiškinti. Tik tuomet pasiektumėme realios pažangos. Nėra lengva surasti tą bendrąjį veiksnį ir galbūt perinamojų laikotarpių tas, e, tas bendrasis veiksnys galėtų būti apibrieštas e, nacionalinių teisės e, aktų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodį sutarsiu ponė Talipinėmi, kur yra Suomijos advokatų asociacijos pirmininkė. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už galimybę išsakyti tam tikrų komentarų. Ši tema tai yra dėl paveldėjimo, dėl testamentų ir taip toliau. Norėčiau taip pat nušviesti ir galimas problemas. Taigi, kalbant apie jurisdikciją. Suomijos teisė. Ehm, ir reglamentas tarpusavėje dera neblogai, tačiau valstybės narės nevienodai interpretuoja, pavyzdžiui, kad ir nuolatinės gyvenamosios vietos arba prasnės gyvenamosios vietos e, klausimą. Iš tikrųjų, Suomijoje yra, pavyzdžiui, asmenų, kurie taip pat gyvena dalį laiko ir kitose valstybėse narėse, taigi mums tikrai reikėtų patikslinimo. Turėtumėm daug tiksliau apibriežti įprastinę gyvenamąją vietą. taikinos teisės pasirinkimo galimybė yra pozityvus žingsnis, tą tikrai reikėtų piliečiam užtikrinti. Taisyklė, pagal kurią būtų taikoma teisė tos valstybės, kurioje paskutiniu metu gyveno Velionis. Irgi yra, sakyčiau, pažangų žingsnis. Be abejo, galimos išimtis. Mes, pavyzdžiui, reikalaujame, kad būtų taikomas penkerių metų sislumo cenzas, jeigu tas asmo nėra Suomijos pilietis. Tai jis turi būti pragyvenęs penkis metus paskutiniosius prieš savo mirtį. Kartais situacija susiklosto taip, kad e, paveldėjimas, e, paveldėjimo klausimai sprendžiami prieš vėlionio valią prieš tai, kas užžyta testamente. Pavyzdžiui, santokos e, e, klausimais mes numatėme galimybę pasirinkti taikytinę teisę, tačiau ne visi žmonės yra informuojami apie šią galimybę. Kai kada žmonės taip pat nežino e, taikinių teisės nuostatų toje valstybėje, kurie, pavyzdžiui, persikėlė darbo tikslais. E, Kartais testamento galiojimą vertina irgi e, tam tikra valstybė narė, kurioje paveldėjimo klausimas yra sprendžiamas ir taikytinos teisės klausimas kartais sukelia problemų vien dėl to, kad skirtingose valstybėse narėse yra skirtingos teisinės sistemos. Uh, reglamento taikymas rytis yra iš tikrųjų platesnė negu mūsų nacionalinės teisės taikymas rytis. Kai kalbame apie materialinę teisę ir su jie susijusius klausimus, tai mes orientuojamės į įprastinę nuolatinę gyvenamą vietą. Tuo tarpu kitais klausimais e, pirminybę teikiame Suomijos teisiai. Be abejo, reglamentas kol kas palieka klausimą atvirą. Ar galima paskirti, pavyzdžiui, kokį nors pareigūną, kuris rūpintųsi nekilnojamu turtu, jeigu iškilo paveldėjimo problemų? Jau skirtumas nekilnojamas turtas kartais kyla problemų e, taikant e, kitos valstybės teisę ir būtų labai sunku, jeigu net ir procedūras nustatytų kitos valstybės teisę. Kas yra labai svarbu, vertinant e, Suomijos akimis, tai būtent pripažinimas ir vykdymo aspektai. didžioji dalis klausimų susijusių su testamentais yra sprendžiami pasitelkus du liudytojus. Ir jeigu prasideda bilinėjimasis, paprastai Teisininkas turi padėti padalinti turtą. Tačiau rezultatas neatsispindi jokiame oficialiame dokumente, kuris galėtų būti betarpiškai pripažintas kitoje valstybėje narėje. Mes dažnai laikome, kad teisininkų sprendimas arba teismo sprendimas jau savaime yra galiojantis oficialus dokumentas. Kągi, labai ačiū. Pone Lepinėmi. Galbūt dabar turėčiau kreiptis į kolegas ir sudaryti jiems galimybę užduoti klausimus. E, Tik tai vienas klausimų ratas, prašyčiau, kadangi laikas mus tikrai spaudžia. Daktaras, jūs atrodo, turės išvykti toj pat, kadangi jie turi spėti į lėktuvą. Pone Lichtenberg, prašom. Turiu iš esmės vieną esminį klausimą. Ir, sakyčiau, jis yra tokio regioninio intereso vis tie klausimai susijęs su Italija ir Austrija dėl Tirolio, dėl pietų Tirolio. Ir norėjau pasiklausti, ar naujasis e, reglamentas paveiks kaip nors tą susitarimą ir jo nuostatas, kadangi pagal Austrijos teisę tai yra, vadinama, leks specialis, tai specialiosios teisės taikymas rytas. Ar būtų dar klausimų? Aš taip pat norėčiau paklausti kolegės iš Britanijos arba kolegos iš Airijos. Manau, kad jūs galėtumėte tarti dar keletą žodžių apie tą įprastinę gyvenamą vietą, nes tai ne visai tas pats, kas vadinama domicile, tai yra nuolatinė gyvenamoji vieta. Gal jūs galėtumėte paaiškinti tos tilius niuansus? Ačiū, pirmikė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėsiems. Šiol aš manau, kad tai iš tikrųjų puikus penas pamastymui, e, dirbant su šiuo sunkiu dokumentų paketu. Manau, kad visi pritarė pačiai idėjai, bet kaip ją įgyvendinti, čia jau sunkiau. E, norėčiau kreiptis vėlgi į Britanijos ir Airijos e, atstovus. Uh, E, dėl e, vadinamosios e, užginčiam arba sugrįžimo taisyklės, pavyzdžiui, dovanų atžvilgių, kurios buvo duotas dar vėliau nesant gyvam. Jeigu egzistuoja kokiu nors mechanizmu, kurie leistų užginčyti tą dovanos davimą dar asmenį esant gyvam, ar tai neįspręstų problemos susijusios su paveldėjimu. Uh, Na be abejo, tai galime turėti omeny, mintis gera, ar bus dar kolegų, kurie norėtų ką nors pakomentuoti. Na kągi, jeigu ne, tai aš pats vėl šoksiu į drąsą. Uh, Austrijos atstovė kalbėjo apie rezervuotą dalį, turto dalį, kuri bet kuriuo atveju priklauso paveldėtam. Aš esu uh, tikras, kad jau dabar sudaryti su problemas, jeigu, pavyzdžiui, turite prancūzijos pilietį, kuris gali turėti, tarkim, turto Junktinėje karalystėje Ir jeigu teisingai supratau, dabar situacija būtų tokia, kad kol kas pavilėjimo klausimus e, reglamentuotų Britanijos pavilėjimo teisė ir ta vadinama rezervuotojai turto dalis tiesiog nesispindėtų, nebūtų ignoruojama, nežinau, ar viską teisingai supratau. Bet ar tada reglamentas pagerintų padėtį, ar kaip tik tai pablogintų? Štai ką aš norėčiau sužinoti. Taigi, nežinau dabar, kas pradės ir kurį klausimą atsakinėsite. Profesor Lain. Nes pirma, buvo klausimas dėl galimų dvišalių sutarimų tarp Austrijos ir Italijos dėl Pietų Tirolio. Neturiu teksto prieš akis, tačiau ten yra nuostata, kurioje sakoma, kad dvišalių sutarimai tarp valstybių narių būtų galimi. Taigi, turbūt ne, ne, nebūtų jokio reikalo kažką tai keisti. Tai neturėtų kelti rimtų problemų. Toliau antras dalykas. E, nuolatinės gyvenamosios vietos problema yra ta, kad ir nuolatinė gyvenama vieta domicile yra sunku apibriežti. Štai neseniai Kanados teismas priėmė sprendimą, kuris apie 203 puslapį dokumentų pamėgino apibūdinti, kas yra nuolatinė gyvenamoji vieta. Taigi iš tikrųjų tai nėra paprasta savoka. Ir skirtumas tarp nuolatinės gyvenamos vietos ir įprastinės gyvenamos vietos būtų turbūt tai, kad e, e kalbama apie ketinimą arba kito ketinimo išriškimą e, nuolatos įsikurti kažkur tai. Ir e, vadinamą įdomią salą, nuolatinį gyvenamą vietą, iš tikrųjų yra gana sunku pakeisti, jeigu asmo išvyksta į kitą kraštą, nes labai sunku įvertinti, ar asmo ketino apsistoti visam laikui toje naujoje vietoje ar ne. Ir jeigu kalbame apie tą įprastinę gyvenamą vietą, tai turbūt skirtumas ir būtų tas, kad e, mažiau akcentuojamas tas ketinimas nuolatos įsikurti. Uh, Na, kai kuris atvejs tai yra visai paprasta, jeigu, pavyzdžiui, jūs pusantrų metų išvykote dirbti į kitą šalį, tikrai neketinate ten apsistoti, tai be abejo, um, viskas gana paprasta. Tačiau Jeigu jūs išvykote dirbti nežinodamas, ar norėsite sugrįžti savo šalį, tai nežinau, ar bus lengva iš tikrųjų atskirti tą nulatinį gyvenamą vietą ir įprastinę gyvenamą vietą. Na, o dėl jūsų paskutinio klausimo, jūs teisus, aš tą patį pastebėjau, galima būtų įvesti taisyklę, kuris sakytų, kad gyvam asmenį esant e, padaryta dovana e, yra pavaldė teisė, kuri e, nusagalioti. E, e, asmenių mirus. Ir galima būtų įvesti gal tam tikrą nuostatą, kad, e, sakykime, e, asmens mirties atveju e, teisė arba teisės pasirinkimo galimybė dėl tos dovanos galėtų tik tai tokiu atveju, jeigu e, dovanos gavėjas buvo informuotas apie šitą galimybę. Jūs, kalb... Jūs kalbėjote apie padėtį prancūzo, kuris gavo turtą esantį Anglijoje, ar ne? Jeigu turtas yra Anglijoje, šiandien nėra jokio reglamento. Prancūzijos teisės nesidomės visiškai, koks yra e, nekilnojamo uh, turto likimas. Ir tuomet bus taikoma Anglijos teisė. Tačiau jeigu reglamentas būtų priimtas, jeigu jis galiotų, uh, tuomet reikėtų taikyti prasinės gyvenamosios vietos teisę pastatui, tam nekilnamam turtui. Pagal 21 straipsnį vėlgi reikėtų numatyti, kad veiks Anglijos teisė dėl įgyjimo to nekilnojimo turto esančio Anglijoje. Tai būtų supaprastinimas, iš tiesų supaprastinimas, nes jeigu reglamentas e, įsigaliotų, reikėtų tuo pat metu taikyti dviejopą teisę, dviejų šalių teisės normas. Ačiū. Uh, zur Frage, ob die Sache. Dėkoju. Norėčiau paklausti, ar tas klausimas, jūs norite klausti, ar dėl rezervuotų turtų dalies tas klausimas nėra jau išspręstas. Atsakydama galėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad daugelį Europos valstybių egzistuoja ta nuostata, bent jau Junktinėje karalystėje ir Austrijoje tikrai. E, vis dėlto egzistuoja, jeigu nėra atskiros tokios nuostatos, egzistuoja tokia nuostata, kai savo vaikus privalu išlaikyti, kad jiems svarbu suteikti gyvenamą įplotą ir panašiai. Santykiai tarp, uh, santykis tarp šeimos teisės ir nekelmuojamo turto paveldimo teisės turi būti išlaikytas. Tas, kuris palieka turtą, gali nuspręsti, pavyzdžiui, neskirti paveldėjimo tam tikram skaičiu žmonių. Tačiau svarbu kiekvienu atveju atsižvelgti į tuos, sakyčiau, šeiminius atskirus vertinimus, kam turtas paliekamas, kam ne. Tačiau ta rezervuojama turto dalis yra irgi taip pat svarbus aspektas. Svarbu išsiaiškinti, dėl, social... dėl ko e, yra nepaliekamas tas turtas, dėl šeiminių kažkokių vertinimų ir panašiai. Svarbu Taigi reglamente numatytą tvarką dar pažeisti galima, tebelieka landų. Pirmininkas, ačiū. Kolegos, vėluojame, noriu padėkoti visiems ekspertams, kurie e, atvyko į mūsų posėdį, jame dalyvavo, manau, jie mums daug kuo padėjo. Norime padėkoti jiems už rašytinius taip pat pranešimus. E, matome, kad gal, turime progą aptarti visą eilę problemų, jūs siūlote tų problemų sprendimus, padėjote mums tų sprendimų ieškoti. Norėčiau pasakyti štai, ką mes čia renkamės ne tik spręsti teorinių problemų, tai yra tos problemos, kurios jau dabar kyla praktikoje ir kurias reikia spręsti kad jos mažėtų skaičiumi. Aišku, kiekvienam atveju atskiros taisyklės nesugalvosi, turime renkti bendras taisyklės. O bendrą taisyklę, kuri tiktų visiems, paprastai rasti yra labai sunku. Anglosaksų teisė ir kontinentinė teisėje e, yra pačių vairiausių nuostatų. Taip pat turime ir tarptautinę teisę, kurią sudaro jurisprudencijos teisė ir visai lė mišrių atskirų šalių teisų nuostatų. Teisingumo teism, teismas padeda mums ieškoti.